Bene, colleghi, se mm, gentilmente prendete posto. Mėly kolegos, maloniai prašau visus atsisėsti ir pradėsime posėdį, nors šiek tiek vėluojame. Prašau sėstis. Man labai malonu pristatyti Jums daktarą Eneko Landaburu, kuris yra išorės santykių generalinis direktorius. Iš tikrųjų, jis atsisveikina kaip asmo užimatis šį postą. Tačiau jis taps e, komisijos delegacijos Maroke vadovu. Kaip žinote, neseniai Marokas įgavo pažengusio partnerio statusą. Taigi su Maroku e, pradedama pažangi, e, pažengusi partnerystė ir daktaras Landabūrų išeina iš generalinio direktoriaus posto tačiau užims ES delegacijos Maroke vadovo postą. Šiandien jis pas mus atvyko su konkretesniais, aktualesniais tikslais. Mes kalbėsimės pastarojo meto įvykius ES išorės energetikos saugumo politikos srityje Kaip žinote, 30 Liepos buvo pasirašytas sustarimas dėl Nabuko dujotekio statybos. Ir tuo pat metu pradedami kiti projektai skirti naftos ir dujų transportavimui pietiniu koridoriumi. Mano šalis pritarė South Stream projektui, tačiau kitos šalis sako, kad jis konkuruoja su Nabuko projektu. Todėl parlamentas kitoje sesijoje surengs diskusiją šio klausimu. Taigi mes e, dabar rengiamės tai diskusijai. Ir norėčiau paprašyti kolegų pagalvoti, ar neverta, būti pateikti, neverta būtų pateikti klausimą žodžiu tarybai ir komisijai. O to, tokio klausimo tikslas būtų nukreipti diskusiją, kuri vyks rugsėjo viduryje parlamento sesijoje, apie tai, ką reikštų šie energetikos srities sprendimai užsienio politikai. Šis e, klausimas žodžiu yra rengiamas koordinatorių ir šio posėdžio metu bus išplatintas, taigi jūs galėsite pakomentuoti klausimo projektą ir jeigu sutarsime, galėsime tą klausimą patvirtinti. Išklausę dr. Landabūrų. Na ir aš šiek tiek užbėgu įvykiams už akių, nes e, ponas Arijus Volski dar čia nėra, aš norėčiau jam suteikti žodį po to kaip buvęs užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jis taip pat buvo autoritetingas pranešėjas energetikos politikos klausimais. Taigi mes išklausysime ir jo nuomonę prieš pradedami bendrą diskusiją. Taigi tiek įžangai. Noriu padėkoti dar kartą daktarui Landaburu, kad jis atvyko į mūsų posėdį ir suteiksiu jums žodį. Labai ačiū, pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, noriu pasveikinti Jūs, kad buvote išrinkti į naują parlamento kadenciją. Be abejo, Jūsų darbas ateityje taps vis svarbesnis, apibrėžiant ir gyventinant Europos užsienio politiką. Tikiuosi, kad Lisabonos sutartis bus ratifikuota. Ir, kaip žinote, šis komitetas, parlamentas apskaitai, bet šis komitetas ypač turės ypatingą vaidmenį įgyventinant ir plėtojant ES sutartis. Lisabonos sutartis atveria ypatingas, ypatingą perspektyvą stiprinant ir gilinant išorės politiką. Taigi sveikinu Jūs visus ir linkiu kuo geriausios sėkmės Jūsų tolesnėme darbe. Noriu padėkoti komitetui už tai, kad pakvietėte mane į savo posėdį ir sutikė galimybę pasisakyti svarbę temą. Tai yra energetikos saugumo klausimų. Iš savo patirties per pastarosius šešerius metus kaip generalinis direktorius išorės santykių generalinėme direktorate, mačiau, kad šis aspektas įgauna vis didesnę reikšmę. Išorės santykių srityje. Visi pametė įvykius, e, kai Rusijos vyriausybė nutarė nutraukti dujų tiekimą Ukrainai. Ir visas neigiamas pasakmes kai kurioms valstybėms narėms. Tokia yra realybė. Taip pat žinote, kad maždaug prieš metus po Gruzijos krizės taip pat e, atsirado tam tikras poveikis energetikos tiekimui Pietų Kaukaze. Taigi susidurime su rimtomis geopolitinėmis problemomis, be to patiriame energetikos kainų e, sviravimus tarptautinėje rinkoje ir visą tai turi poveikį valstybėms narėms tiek atskirai, tiek kolektyviai. Taigi, ponios ir ponai, svarbiausias klausimas yra ir bus būtinybę galvoti apie Europos vaidmenį. E, galvo, kalbant apie nacionalinę politiką, kuri apibrėžia energetikos saugumo politiką. Na, o komisija yra pasirengusi panaudoti visas galės, kurios jai suteiktos pagal vartinės sutartis kad galėtų paraginti valstybės narės galvoti apie tai ir apie būtinybę kalbėti vienu balsu. Mano užduotis buvo dalyvauti, vadovauti darybose su Rusija, bandant pasirašyti visapimantį sustarimą su Rusija. Na ir be abejonės galėdami kalbėti vienu balsu, mes padarysime daug didesnę įtaką, negu kad kalbėdami atskirai. Būtent taip mes ir stengiamės elgtis, būtent to mes stengiamės pasiekti. Tačiau mums tai ne visada pavyksta. Nepavyksta pristatyti vieningos pozicijos, kuri galėtų padaryti didesnį įtaką. Taigi, ką yra nuveikusi iki šiol komisija? Mes nusprendėme ir mums atrodo pavyko užtikrinti, kad energetikos saugumas šis klausimas būtų keliamas į pirmą vietą visose diskusijose dėl išorės santykių su valstybėmis narėmis. Mes esame dalyvavę beveik visose vadovų sustikimuose tarp ES ir svarbiausių šalių tiekėjų. Ir stengiamės užtikrinti, kad visada šis klausimas būtų keliamas kalbantis su Rusija, Junktinėmis valstybėmis, Kinija, Japonija, Latino Amerikos šalimis. Ir žinoma, visomis vidurio rytų šalimis. Taigi šis klausimas yra prioritetas išorės santykiuose. Manau, kad iš dalies mums pavyko, kalbantis su išorės partneriais, e, dėstyti Europos modelį Ir tai mums suteikia tam tikros e, tam tikros stiprių pozicijų, kalbantis su Latino Amerikos, ASEANO šalimis, kurie visi šiuo metu siekia pasiekti tam tikro regioninės integracijos, užtikrinti laisvą prekių judėjimą, įskaitant ir energetikos prekių. Na, o Europa yra svarbus toksai a, palyginamasis indeksas ar dydis, modelis. Mes taip pat pradėjome taikyti mechanizmus, e, kad Europoje būtų galima ateityje geriau susidoroti su energetikos krizėmis. Mes esame pasimokę iš praeities įvykių ir turime būdų keistis informaciją tarp valstybių narių ir renkti atsaką į krizės padedant vieni kitiems. Taigi, aš manau, kad tokią pažangą verta paminėti. Taip pat e, naujoje Europos saugumo strategijoje mes įtraukėme ir energetikos klausimą. Žinote, kad per praėjusius metus mes daug dirbome, įskaitant e, ypatingai įgaliotinį Javierą Solaną jo darbą siekiant atnaujinti energetikos strategiją. Tas darbas, kurį atliko ponas Solana 2003 metais, turi būti atnaujintas, sutelktas ir komisija stengiasi užtikrinti, kad energetikos saugumas būtų vienas iš Europos saugumo prioritetų. Aš esu minėjęs e, energetikos saugumo susižinojimo pareigūnų tinklą ir mes tikrai džiaugiamės jūsų komiteto parama mūsų darbui. Pirmininkė, jūs minėjote pono Sarijus Volskį atliktą darbą, kurį jis atliko būdamas šio komiteto pirmininku. Tame darbe mes puikiai bendradavome su komitetu. Tai leido Europos parlamentui nusistatyti savo poziciją. Ir tai parodė, kad parlamentas atliko svarbų politinį vaidmenį, teikdamas savo pasiūlymus, dirbdamas kartu su mumis, vadovaujant ponui Sariu Švolskiai. Taigi komitetas galėjo aptarnėti šios klausimus su visais, kas yra svarbus šioje srityje. Yra tam tikrų nuomonių, niuansų skirtumų lyginti su komisijos nuomonė, tačiau apie tai ir ateityje galima ir verta kalbėtis. Taigi, rezumuodamas, galiu pasakyti, kad nors mums ir pavyko nuveikti keletą naudingų dalykų, negalime būti patenkinti esamą situaciją. Nes komisija yra įsitikinusi, kad tam, kad galėtume veikti ir suteikti Europai daugiau įtakos šioje srityje, turime dar siekti didesnės integracijos ir didinti ES kompetenciją šioje politikos srityje. Tai yra didžiulis iššūkis ateičiai. Jeigu, kaip aš tikiuosi, Lisabonos sutartis bus ratifikuota, jie atvers naujus kelius. suteikti daugiau galių Europos Sąjungai šioje srityje mes galėsime teikti daugiau pasiūlymų valstybės narėms, apibrėžiant strategiją ir ją gyvendinant. Tai aišku bus ir ateities komisijos užduotis. Ir aš tikiuosi, kad mes neapsiribosime pabrėždami, kad reikia kalbėti vienu balsu, tai aišku yra svarbu, bet mes tikiuosi galėsime taip pat e, pažengti priekin darbę su partneriais energetikos srityje. Na, šiandien tikriausiai aš lankausi pas Jūs paskutinį kartą, todėl noriu pasinaudoti šią progą, kad pradėčiau uh, apmąstymus apie ateitį. Aš be kita ko nemanau, kad Lisabonos sutarties pakaks, kad ES galėtų apibriežti ir nustatyti energetikos politiką, kuri geriausiai atspindėtų ES interesus. Aš pritariu Žako Deloro pateiktiems pasiūlymams prieš pusantrų metų, kuriuos jis išdėstė Prancūzijos spaudoje. Ten jis paragino pasirašyti Europos energetikos sutartį, kuri būtų panaši kaip ankstesnės sutartys, kurios leido valstybėms narėms sutelkti savo pastangas gaminant ir išgaunant anglis ir gaminant plieną. Taigi, aš manau, kad jeigu mes norime ateityje būti įtakingi, turime įtikinti valstybės narės pasidalyti energetiniu suverenitetu, sutelkti šiuos išteklius ir sustiprinti visą Europą tokiu būdu. Puikiai žinome, kokia yra e, situacija santykiuose su Rusija. Mes priklausome nuo jų dujų tiekimo ir tam, kad galėtume apginti piliečių ir energetikos vartotojų interesus, užtikrinti energetinį saugumą, turime uh, turėti valstybių narių įsipareigojimus, kad galėtume e, kalbėtis su Rusija. Taigi, ponia pirmininkė, pakomentavęs šios svarbiausius klausimus, norėčiau turbūt baigti, o įtampa tarp Ukrainos ir Rusijos, tie konfliktai, kai e, Rusija yra pagrasinusi keletą kartų nutraukti e, tiekimą. Nes Rusija nori, kad Ukraina sumokėtų už anksčiau pateiktą, pateiktus išteklius. Taigi komisija šioje srityje stengiasi būti aktyvi. E, jau taip stengiamės veikti šiemet, pavasarį ir vasarą. Ir mums pavyko dėrėtis ir kalbėtis su įvairiomis pusėmis, siekiant užkirsti kelią energetikos išteklių tiekimo nutraukimui. Na, iš pradžių idėja buvo ta, kad Ukraina smokėtų už pateiktas dujas, remiantis tarptautiniu susitarimu, kuriam mes pritarėme, tarptautinis valiutos fondas numatė lėšas, kurias e, būtų galėjo paskolinti Ukrainai, susimokėti už pateiktas dujas. Mums e, pavyko priversti Ukrainą imtis tam tikrų vidinių reformų, kad ji modernizuotų savo dujotekių tinklą, ir nacionaliniuose teisės aktuose padaryti pakeitimų, užtikrinant didesnį energetikos rinkos skaidrumą. Na, Ukrainos vyriausybė yra pažadėjusi modernizuoti savo dujotekius ir už tai e, Ukrainai paramą pažadėjo EBRD, tai yra Tarptautinis rekonstrukcijų plėtros bankas, TVF. Na, žinoma, šiuo metu nežinome, kada Ukraina galės atsiskaityti už visas skolas, kad ateityje nekiltų panašių krizių. Nenorime, kad atsitiktų taip, kaip yra įvykę anksčiau. Tačiau mes bandėme tarpininkauti darybose tarp Ukrainos ir Rusijos ir užkirsti kelią krizėms ateityje. Pone pirmininkė, dialogas su Rusija, kaip jau sakiau anksčiau, visapimančio sustarimo tarp ES ir Rusija kontekste energetikos klausimas yra ypatingai svarbus. Kol kas mūsų pozicijos yra labai tolimos. Rusija nenori pasirašyti Europos energetikos hartijos. Tai yra, ji pasirašė tą hartiją, tačiau nenori jos ratifikuoti. Prezidentas Medvedevas pateikė pasiūlymą e, su visiška alternatyva, kuri mums, mums visiškai netinka. Rusija prisima nepakankamus įsipareigojimus tarptautiniu mastu. Mes norime, kad Rusija tarptautiniu mastu būtų skaidresnė. Galėčiau ir detaliau apie tai pakalbėti, tačiau čia mes turime problemą. Sustarime su Rusija viena svarbiausių dalių yra tai, kad turėtume energetinį sustarimą, kuris užtikrintų tiekimą Europai pakankamą energetikos išteklių tiekimo kiekį ir, aišku, tam tikromis sąlygomis. Kol kas mums to nepavyko pasiekti ir matysime, kaip toliau reikalai pakryps ateityje, o šis komitetas taip pat turi atlikti savo vaidmenį, kuris yra svarbus darybose su Rusija. Dar vienas klausimas, kurį norėčiau paminėti, pirmininkas žanginėje kalboje tai paminėjo, tai yra pietų koridorius, taip vadinamas pietų koridorius. Gegužės 8 dieną Prahoje įvyko labai svarbus vadovų susitikimas siekiant paremti mūsų galimybių padidinimui energetikos tiekimo srityje iš Pietų Kaukazo šalių, bet taip pat ir iš Irano ir Egipto. Aišku, galiu pateikti daugiau detalių apie tai, bet šis klausimas iš tikrųjų yra labai svarbu. Kodėl ateityje mums reikės energijos išteklių iš Rusijos, o mūsų strategija yra sumažinti mūsų priklausomybę nuo Rusijos. Negalime Rusijos pakeisti kuo nors kitu visiškai, tačiau mes turime galimybę sumažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos. E, atverdami naujas rinkas, naujas bendradarbiavimo formas su Pietų Kaukazo ir Vidurio Azijos šalimis. Šio regiono šalis gali tiekti energetikos išteklius. E, taigi turime Nabuko projektą, ties kurio darbas tebe vyksta, taip pat stengiamės padidinti pirkimo galimybės, kad galėtume pirkti dujas iš pietų viduržėmio jūros pakrantės šalių, pavyzdžiui, Alžyro ir panašiai. Taigi tai yra svarbiausi klausimai, apie kuriuos galime detaliau padiskutuoti. Na ir dar vienas paskutinis dalykas tai būtų tas, kad tikriausiai žinote, kad praėjusiais metais buvo bandymas iš naujo pastumėti prieki Barcelonos procesą. Turime Viduržėmio jūros baseino šalių sąjungą ir šią prasme vyksta įvairūs projektai energetikos bendradarbiavimo srityje. Vienas iš tokių projektų yra Saulės energijos panaudojimas. Taigi, pirmininkė. Norėčiau baigti savo pasisakymą šioje vietoje. Norėčiau pabrėžti puikius santykius tarp parlamento ir, ir išorės santykių departamentų komitete. E, jūsų vaidmuo yra labai svarbus, jis bus labai svarbus pagal Lisabonos sutartį ir aš optimistiškai žiūriu į ateitį, mūsų, mūsų santykių ateitį. Ačiū. Ačiū Jums, ponė Leburo, už labai aiškiai išdėstytas mintis. Tuo tarpu atvyko ir kitas kalbantysis ir taip pat ponas Saras Volskis atvyko. Aš jau minėjau, kad jisai irgi pasisakys. Jis rengė pranešimą energetikos politikos klausimais, kai vadovavo šiam komitetui ir yra mūsų atstovas suteiksiu jam žodį. Jau 13 komiteto narių pareiškė norą pasisakyti ir daugiau į pasisakančiųjų sąrašą nebeįrašysiu pagėdaujančių, nes kitaip mes neturėsime laiko kitiems klausimams apsvarstyti. O dabar žodis ponui Voliskiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai turiu pasakyti, kad jeigu mes pasižiūrėsime, kas buvo prieš 3-4 metus energijos saugumo garantijų tiekimo prasme, tai pamatysime, kad nužengėme nemažą kelią. Egzistuoja jau tam tikra sinergija ir su Europos parlamentu. Ir pakankamai anksti Europos parlamentas pareiškė savo susirūpinamą dėl to, kad būtina turėti atitinkamas priemonas apie kurias jūs kalbėjote ir kad būtina imtis tam tikrų veiksmų. Kitas dalykas, kad mes mūsų pozicijos, mūsų tarpusavio supratimas labai suartėjo su komisija ir su taryba. Ir su pasitenkinimu noriu pažymėti, kad labai malonu buvo išgirsti jūsų mėnesį, kad visoms institucijoms reikia kalbėti vienu balsu tam, kad galima būtų ryštingai veikti. Ir mes tikimės, kad naujoji komisija, kuri bus vėliau šiais metais suformuota, atsižvelgs į tai, kurs atitinkama padalinė ar struktūra. Aišku, Lisabonos sutartis sustiprins teisinį pagrindą ir tokiu būdu bus galima imtis daugiau veiksmų. Bet turiu pasakyti, kad dabartinė padėtis tikrai to neleidžia padaryti. Ir vargu, ar Lisabonos sutartis užtikrins mums visas galimybės, nes reikės imtis ir tų veiksmų, kurie galbūt nebus aiškiai reglamentuoti Lisabonos sutartimi. Yra dar vienas dalykas, ir jūs jį paminėjote, ir jis man labai rūpi, tai yra Žako Deloro mintis, kuri buvo išsakyta dar tada, kai kūrėsi anglių ir plieno bendryje. Aišku, reikia daug geresnio pagrindo energijos saugumui užtikrinti. Nebejotinai mes turime kalbėti vienu balsu, bet kitas dalykas, kad turime įgyti ir naujų priemonių. Ir energetikos saugumo srityje reikalinga imtis teisėkuros iniciatyvų ir sukurti tinkamą teisinį pagrindą. Taigi, labai malonu, kad Europos parlamentas ir komisija jų pozicijos suartėjo ir šis komitetas, nors ir kuklų, bet vis tik tai įneša savo gana svarų indėlį. Ateityje, manau, įvairių lygių institucinių, teisinių, finansinių mūsų komitetas prisidės prie energetikos saugumo įtvirtinimo. Tai labai svarbu ir mes jau išdėstėme savo nuomonę dėl Nabuko vamzdyno projektų. Kai jūs sakėte, kad pasiekta nemažai, bet situacija nėra patenkinama, tai galiu pastebėti, kad niekada negalima užmigti ant lauro ir pasitenkinti esamą padėtimi, visada yra darbų, kuriuos reikia nuveikti tuom Norėčiau baigti savo mintį. Ačiū. Ačiū. Esu dėkingas ponui Saras Volski už jo pasisakymą, o dabar skelbiu diskusijos pradžią. Deja, esu priverstas riboti pasisakymo laiką vieną minutę. Pona Salafranka. Labai trumpai, ponė, noriu padėkoti generaliniam direktoriui, kad atvyko į mūsų posėdį ir iš tiesų energijos tiekimo garantijos, energijos saugumas yra labai svarbus dalykas ir būtina išspręsti problemas, su kuriomis mūsų piliečiai susiduria energijos tiekimo srityje. Manau, kad ponas Aras Volskis suvaidino labai svarbu vaidmenį mūsų komitete, dirbant šioje srityje. Tikiu, kad ES galės surasti gerų šios rimtos problemos sprendimo būdų tam, kad problema nebekiltų, bet sprendimų reikia ieškoti atsižvelgiant ir į dėrybas, kurios vyksta su Rusija dėl naujosios asociacijos sutarties. tam, kad mes, mes turime dirbti, kad galėtume pašalinti visus nesutarimus, kurie iki šiol dar egzistuoja su Rusija. Ponas Landebūrų kalbėjo apie visus uždavinius, kuriuos reiks atlikti. Bet turiu pasakyti, kad regioninio darbo požiūrių, ponas Landabūrų, tikrai atliek, atliko puikų darbą ir per savo profesinę karjerą prisidėjo prie stipresnės Europos kūrimo. Todėl savo frakcijos vardu noriu palinkėti ponui Landabūro sėkmingo darbo ateityje, einant naujas pareigas, nes iki šiol tikrai jo indėlis į europinio gyvenimo gerinimą yra uh, didžiulis. Ir manau, kad mes ir ponui Landabūrui, dirbant naujose pareigose, susitiksime šiame komitete ir turėsime galimybę pasikeisti nuomonėmis. Ačiū. Ačiū, ponai Salafranka. Ponas Pasku. Ačiū ponui Landaburo už pasisakymą ir labai malonu, kad jo atvykimas į mūsų komiteto posėdį rodo, kad mes tęsėme pradėti darbą šioje srityje ir tai tapo gera praktika. Kai mes kalbame apie energetikos saugumą, energijos saugumą, neišvengiamai iškyla Rusijos klausimas dėl to, kad Rusija yra mūsų pagrindinis energijos tiekėjas ir todėl, kad Rusija politinė prasme energetikos srityje yra rimtas žaidėjas. Tačiau vis tik tai norėčiau atkreipti dėmesį komisijos kad saugus energijos tiekimas, truputį, kaip matote, perfrazuoju, ne energetikos saugumas, o saugus energijos tiekimas yra tas rytis, dėl kurios pirmiausia reikia e, dirbti ES srityje. Ir tokios stambios valstybės narės kaip Prancūzija, Ispanija ar kitos per geresnį koordinavimą, geresnės tarpusavio tinklų jungtis galėtų užtikrinti saugų energijos tiekimą ES viduje. Todėl norėčiau kreiptis į Jūs, kad komisija tinkamai dėmesį skirtų ne tik tai rytiniams koridoriams, bet taip pat ir vakariniams bei pietiniams koridoriams. Ačiū, pona Pasku. Ačiū, kad laikėtės E, jums skirtų laiko. Panas Vatsonas, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, liberalų grupės vardu norėčiau padėkoti ponui Landabūrų už tą didžiulį darbą, kurį jis atliko Europos Sąjungos labui, dirbdamas generalinio direktoriaus pareigose ir prisijungiu prie pono Salafrankos e, nuomonės ir palinkėjimų tolesnės profesinės sėkmės einant naujas pareigas. Iš tiesų, noriu dabar paklausti apie tas diskusijas, kurios vyko komisijoje ir taryboje apie dabartiniu metu susiklošysią padėtį. Aišku, jeigu ponas Landaburų gali pateikti tokios informacijos, turiu galvoje pasirašytą susitarimą su Rusija ir kai kurių valstybių dėl South Stream vamzdino projekto, nes šis žingsnis rodo, kokios esminės svarbos įgyja energetikos klausimai ir mes visi kitą vertus sutarėme, kad priklausomybė nuo Rusijos energijos šaltinių gali kelti mūsų e, sąjungos tvirtumui. Taigi e, šis projektas pietinio koridoriaus ribose yra įdomus. Ir ar nereikėtų todėl galvoti, kad reikia daugiau energijos gaminti pačioje Europos Sąjungoje. Kai kurios valstybės narės pasirinko brandolinės energijos plėtotę, galbūt reikėtų sukurti pažangį energijas technologijas naudojančius tinklus. Ir ponas Landabūrų matyt tai turėjo galvoje, kada užsiminė apie galimą Saulės energijos plėtotę viduržėmio jūros regione. Taip pat norėčiau sužinoti, apie ką ir kiek plačiai išorės santykių generalinis direktoratas ir energetikos generalinis direktoratas bei atitinkamos tarybos formacijos svarstė savi aprūpinimo energiją klausimus. Ačiū ponui Vatsonui. Ir noriu dar kartą priminti visiems pasisakantiems, kad, laikytų, kad jie laikytųsi nustatyto laiko reglamento. Toliau ponas Butikofer. Ačiū pirmininkė, generalinį direktorių. Aš norėčiau Jūs e, pasveikinti su Jūsų naujomis pareigomis ir norėčiau pateikti konkretų klausimą. Kalbant apie apie South Stream ir Nabuko projektus. Kaip Jūs manote, ar tie būdų projektai pagerins Europos aprūpinimą energiją? Baumgarten šiuo metu turi 50 procentų Gazpromo. Kokią įtaką tai turės Nabuko projektui? Yra parengt, pateikta Europos ekonomikos atgaivinimo programa. Ten buvo kalbama ir apie energijos klausimus. Ką komisija konkrečiai likščiol padarė pagal tą programą, gerindama aprūpinimą energiją? Dar vienas klausimas. Klinda gandai, kad Rusija ket, ketina pasitraukti iš energijos hartijos. Ar jūs galite paneigti tokius gantus, ar galite juos patvirtinti? Taip pat, kaip Jūs manote, kokiu mastu ES turėtų dalyvauti Nabuko projekte? Kaip manote, ar Europa turėtų skirti didesnį finansavimą šiam projektui? Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Šod. Pusantros minutės. Ponas Šolts, ačiū pirmininkė. Aš tikrai galėčiau pritarti tam, kad reikia ne tik Lisabonos sutarties, reikia savarankiškos sutarties, kuri išdėstytų energijos koncepciją. Dar 2006 metais komisija apie tai kalbėjo savo žalioje knygoje. Norėčiau pateikti konkrečių klausimų. Kaip Jūs manote, ar Nabuko projekto dėka iš tikrųjų mes pasieksime nepriklausomybę ir išvengsime problemų su Gazprom? Rusija taip pat teikia nemažą finansavimą naftą išgaunančiams valstybėms. Kaip jūs vertinate e, Rusijos vyriausybės ketinimus sukurti tam tikrą dujų OPEC? Ar neatsitiks taip, kad mes bėgdami nuo priklausomybės nuo Rusijos atsidursime priklausomybėje nuo Turkijos? Uh, E, Turkijos stojimas į ES yra dažnai siemas su Nabuko projektu ir dėl to kyla problemų, kyla grėsmė Nabuko projektui. Ačiū toliau kolega Štraser. Pusantros minutės. Ačiū, aš norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui ir taip pat ačiū kolegai Sarijų Švolski. Ačiū už informaciją apie tai, kas jau buvo padaryta. Manau, kad E, tuo nuveiktų darbu galės remtis tiek naujasis parlamentas, tiek ir naujoji komisija. Aš manau, kad mūsų aptarinėjama tema yra susijusi su daug klausimų, kurie jau nebe, nebepatenka į mūsų komiteto kompetenciją. Jeigu mes norime pagerinti energijos efektyvumą, turime efektyviau naudoti ir savo turimus išteklius, taip pat mums reikia ir papildomų energijos tiekėjų. Aš čia nekalbu vien tik apie Nabuko projektą, kalbu ir apie kitus projektus. Mes turėtumėm turėti daug tiekėjų tam, kad nebūtumėm priklausomi nuo vieno vienintelio. Kalbant apie Europos energetinį saugumą, tai su tuo yra glaučiai susijusi ir išorės santykių politika. Čia labai svarbu, kad ES kalbėtų ne vien tik vienu balsu, kaip kad jūs teisingai paminėjote. Svarbu yra ir tai, kad mes kalbėtumėm su savo partneriais kaip su savo lygiais. Taigi su Rusija turime bendrauti kaip su partnerė. Dėl to susitarimas su Rusija yra būtinas. Ne tik mes norime kažko iš Rusijos, Rusija taip pat nori kai ko iš Europos. Taip pat reikėtų spręsti ir Kaukazo, Centrinės Azijos, Irano, Irako bendradarbiavimo klausimus. Iš tikrųjų, reikėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį artimuosiuose rytuose, nes tai padėtų sumažinti priklausomybę nuo energijos tiekėjų. Labai ačiū. Toliau kolega Svoboda, pusantros minutės. Ačiū, senio prezidente. Uh, Dvi pastabas turiu. Šiandien ryte ponas Pybels, komisijos narys energetikos komitete, lankosi ir pasisakė Ir šie du komitetai yra labai svarbus. Jų darbas energetikos srityje yra labai svarbus, todėl reikėtų koordinuoti veiksmus. Tai nėra klaida, bet tiesiog reikėtų koordinuoti tokius susitikimus, kad jie nesidubliuotų. Toliau Nabuko ir South Stream, pietinio koridoriaus dujotekis. Norėčiau, kad komisija išdėstytų savo poziciją, gal ne šiandien, gal plenarinės diskusijos metu ką ji galvoja, ar ji ketina neutraliai elgtis, ar teikti prioritetą vienam ar kitam variantui. Aš Mane labiausiai domina kai kurie punktai. Jūs paminėjote, kad vienas iš siekių yra sumažinti priklausomybę nuo Rusijos. Aš nemanau, kad pavyktų sumažinti iš Rusijos gaunamų dujų kiekį, bet galbūt reikėtų galvoti apie pokyčius kainų nustatymo srityje. Taigi, ar komisija ketina elgtis neutraliai šių dviejų mano minėtų projektų požiūrių, ar jinai ketina pasinaudoti savo galiomis ir aspekt, kažkuriems aspektams suteikti daugiau prioriteto palyginti su kitais. Tai norėčiau sužinoti. Ačiū ponui Svobodai. Toliau pusantros minutės ponui Michael. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikriausiai labai svarbu pažymėti, kad energetikos srityje santykiams su Rusija yra teikiama labai didelė svarba, didelis dėmesys. Akivaizdu, kad būtina iš anksto svarstyti kaip elgtis su Rusija energetikos rytyje, nes reikalinga gerinti santykius su Rusija. Ir čia dera prisiminti Rusijos ir Ukrainos santykius, nes jie taip pat svarbus energetikos apskritai ir energijos saugumo energijos tiekimo užtikrinimo prasme konkrečiai. Ačiū. Pone Autala. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, labai daug buvo kalbama apie tai, kad daug kas aukojama ant energijos saugumo užtikrinimo aukuro kad net žmogaus teisės jų padėti nekreipiama. Mes apie tai kalbėjome, kada svarstėme susitarimą su Turkmenistanu. Ir norėčiau išgirsti iš jūsų, ką reikėtų daryti, kad daugiau būtų skiriama dėmesio išorės santykių diskusijos energetikos klausimais ir žmogaus teisių aspektui. Ir kaip galima būtų užtikrinti, kad mūsų partneriai energetikos srityje atitinkamai gerai elgtųsi žmogaus teisų srityje. Pavyzdžiui, Baltijos jūroje dabar tiesiamas šiaurinis dujotekis. Situacija labai sudėtinga, nes šalis, Baltijos jūros regiono šalis, nepasitikė vienos kita. Ir ne visada atrodo laikosi pasirašytų tarptautinių susitarimų, turiu galvoje tarptautinius susitarimus aplinkosaugos rytyje ir ar nereikėtų šios klausimus svarstyti tokiuose tarptautiniuose forumuose kaip ESBO, nes iš tiesų tarptautinius susitarimus ir jų prievolės dera vykdyti. Ačiū. Toliau žodis ponui Šaltis. Ačiū pirmininkė, generalinį direktoriau. Manau, kad šiandien iš tikrųjų kalbame apie labai svarbę temą. Neįmanoma įsivaizduoti gyvenimo be energijos, tačiau negalima įsivaizduoti ir to, kad energija ir toliau bus taip švaistoma. Taigi galbūt dėrybos reikėtų kalbėti ir apie protingą energijos panaudojimą. E, toliau, aš manau, kad reikėtų palaikyti lygiavertį bendradarbiavimą, partnerystę su kitomis šalimis energijos srityje. Šiaurinis dujotekis, e, Nabuko projektas, Euromet. Tai yra labai svarbios temos. Kaip Jūs manote, Galbūt e, bendradarbiaujant su šalimis partnerėmis galima užtikrinti bendrą Europos energijos saugumo politiką. Šolts, aura la parola per un minutė. Ačiū, ponai Šolts. Pone Landsbergį, pusantros minutės jums. Ačiū, pone pirmininkė, pone generalinį direktoriau. Noriu jūsų paklausti apie Rusiją ir energetikos hartiją. Šiame komitete mes jau ne vienerius metus stebėjome, kaip klostosi reikalai su energetikos hartija ir tai visada buvo tik neigiamas rezultatas. Ir Rusija vis dar neratifikavo energetikos hartijos, o parlamentas savo rezoliucijose ir kitose dokumentuose pažymėjo ne kartą, kad Rusija privalo vykdyti energetikos hartiją ir konkrečiai berots 45 hartijos punktą. Taigi yra visiška sumaištis. Ir mes galvojame, kad Rusija yra silpna, o mes stiprus. Taip pat buvo visiškai iš Rusijos pusės atvirai pasakyta, kad Rusija nesirošia ratifikuoti dabartinės energetikos hartijos, o iš savo pusės pateiks savo teksto variantą ir ES turės ratifikuoti jį. Iš tiesų panašu, kad vyksta štai kas. Rusija ketina primesti ES savo sąlygas. Ir ar jūs, ponia pirmininkė, žinote, kokį tekstą ketina primesti Europos Sąjungai Rusija. Ar dar nežinote šito? Ačiū, ponė Landsbergė. Ponas Jokensari, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už labai įdomią informaciją, kurią jūs mums pateikėme. Ir aš norėčiau paklausti jūsų apie apie Arktiką, kurioje labai sparčiai vyksta įvairūs pokyčiai, įskaitant ir konkurenciją dėl joje glūdinčių energijos šaltinių. Ar jūs negalvojate, kad Arktikos regiono klausimas turėtų būti įtrauktas į mūsų darbo tvarkės prioritetinių klausimų sąrašą ir kad daugiau dėmesio jam turėtų būti teikiama. Dabar dėl šiaurės dujų vamzdino Nord Stream Pipeline. Buvo atlikta įvairios studijos ir poveikio aplinkai studijos. Ir ar jūs nemanote, kad šiuo atveju mes turėtume svarstyti dviejopus elementus? Iš vienos pusės tai yra aplinkos saugos elementai, iš kitos pusės yra apskritai bendras energijos saugumas. Pirmininkas, ačiū, kad kalbėjote trumpai. Dabar žodis poniai Dunačiak, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ponas Landabūrų. Jūs visiškai teisingai pastebėjote tai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai bus įmanoma turėti ir bendrą Europos energijos strategiją. Kai kurie kolegos savo pasisakymo metu jau kalbėjo apie tai, kokia vis dar yra fragmentuota ES valstybių narių energijos politika. Uh, Taigi, kai įsigalios Lisabono sutartis, tuomet galėsime įgyvendinti ir energijos strategiją. Na, ar tai iš tikrųjų ir atsitiks, parodys laikas. Aš norėčiau pateikti vieną klausimą, apie to tai buvo užsiminęs kolega Bitikov. Jūs pats sakėte, kad yra labai svarbu sumažinti priklausomybę nuo Rusijos, aš tam pritariu, mes visi ko gero tam pritarėme. Uh, Vis dėlto norėčiau pasiteirauti, kaip jūs, o taip pat visa komisija vertinate tokį faktą. Austrijoje Baumgarten 50 procentų akcijų turi Gazprom. Baumgarten yra didžiulė dujų platforma. Ir iš tikrųjų Gazprom dalyvavimas kelia problemų. Jeigu mes kalbame apie nepriklausomybę nuo Rusijos, tai šis faktas tikrai nepagerina priklausomybės nuo Rusijos. Aš norėčiau pastirauti, kaip komisija vertina šią situaciją. Ačiū, ponė Lunečiai. O dabar suteiksiu žodį pusantros minutės ponui Kailam. Pone Landabūrų, noriu padėkoti Jums už tą įspūdingą darbą, kurį Jūs nuveikėte energetikos srityje ir palinkėti Jums geriausios kloties busimuose pareigose. Aišku, mūsų tarpusavio pasitikėjimas jums dirbant generalinių direktorius pareigose sustiprėjo. Ir tai labai geras jūsų darbo rezultatas. Malonu, kad jūs paminėjote Žaką Deliorą ir jo mintį. Bet mes negalime pasitenkinti tuo, ką turime dabar ir Lisabono sutartimi ateityje bei energetikos susitarimais. Mūsų prieš du metus Zaris Volskis parengė pranešimą, kurio pagrindų mes ir dirbome energetikos srityje. Ir dabar noriu paklausti, Ar komisija ketina imtis priemonių, kurios užkirstų kelią nekontroliuojamam užsienio įmonių investavimui energetikos, ES energetikos sektoriuje. Ir ar galima į tokius susitarimus dėl investicijų, ypač ženklesnių investicijų, įtraukti energijos tiekimo saugumo klausimą? Aš sutinku su ponia Altala, kad kai kalbame apie Nord Stream projektą, tai, tai reikalinga, kad Rusija prisijungtų prie ESBO konvencijos šiuo atveju. Ačiū ir paskutinis pasisakys ponas Kansulydės. Taigi, ar mes turime kalbėti vienu balsu, ar turime turėti bendrą energijos teikimo politiką. Abiem atvejais reikalinga veikti pragmatiškai. Bet bendros energetikos politikos ES neturi. Todėl norėčiau užduoti dviejopą klausimą. Pirma, kiek realu pasirašyti energetikos sutartį su Rusija, kuri būtų grinčiama saugių energijos tiekimu ir energijos poreikio užtikrinimu, at, ne įtraukiant politinio aspekto, atmentant į šalį politinį aspektą. Ir kitas klausimas, kilus energetikos kriziai, kiek galima būtų plačiai pasinaudoti įvairiais skirstimo tinklais, kad būtų galima padėti šaliai, kuri labiausiai nukenčia nuo energetinės krizės padarinių ir kaip galima būtų užtikrinti pas, pasinaudojimą sukauptų energijos šaltinio rezervų, konkrečiai turiu galvoje suskystintų dujų rezervų. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį generaliniam direktoriui, kuriam buvo pateikta daug įvairių klausimų. Labai ačiū. Uh, Aš norėčiau padėkoti Jums visiems už Jūsų susidomėjimą šią temą. Taip pat ačiū ir už Jūsų klausimus. Na, man tikrai skirta labai nedaug laiko, taigi aš galbūt net nebandysiu atsakyti į absoliučiai visus klausimus. Aš pabandysiu pateikti keletą komentarų apie svarbiausius dalykus, kurie nuskambėjo jūsų klausimuose. Jeigu jums pasirodys, kad aš neatsakiau į jūsų konkretų klausimą, tai tuomet būkite geri, pateikite savo klausimus man raštu ir aš tikrai su didžiuliu džiaugsmu į tuos klausimus jums atsakysiu. Aš manau, kad jeigu dabar atsakinėčiau kiekvieną atskirą klausimą, tai tada tikrai labai užvilkinčiau diskusijas. Uh, Vis dėlto tikrai jums pažadu, kad atsakysiu į kiekvieną konkretų jūsų klausimą, jeigu juos man pateiksite raštu. Taigi, kokius svarbiausius dalykus jūs minėjote savo klausimuose? Visų pirma, galiu pasakyti štai, ką nemažai klausimų buvo susiję su santykiais su Rusija. Čia galėčiau išsakyti tokį komentarą. Iš tikrųjų, mūsų šal... santykiai su šia šalimi, turiuomenį bendradarbiavimą energijos rytyje, turėtų vykti bendrame kontekste, remiantis bendra ES strategija ryšiams su šia šalimi. Ar jums tai patinka ar ne, Rusija yra mūsų kaimynė na, asmenėme gyvenime galbūt mes ir nepalaikome pačių geriausių santykių su savo kaimynėmis, bet bendrauti vis dėlto reikia. Mažiau negu kad prieš metus komisija yra pateikusi konkretų pasiūlymą, o būtent buvo siūlyta įvertinti visus bendradarbiavimo su Rusija aspektus Ir buvo padaryta tokia išvada, kad mūsų priklausomybė nuo Rusijos yra tokia didelė, kad reikia rasti tam tikras bendradarbiavimo su šia šalimi formas, tam tikrą dialogo formą, netgi jeigu mums ir nelabai patinka tie asmenys, kurie valdo Rusiją. Energija yra labai svarbi bendradarbiavimo dalis. Mums Rusijos reikia, nes žvelgiant į artimiausią ateitį, mes kitų alternatyvų neturime. Neturime iš kur daugiau gauti dujų. Taigi, alternatyvos kaip ir nėra. Nei Norvegija, nei Alžyras, nei kokia kita šalis artimiausių laikų negali patenkinti visos paklausos. Tokia yra realybė, toks yra politinis gyvenimas. Ir reikia paminėti dar vieną dalyką. Rusijai mūsų taip pat reikia. Rusijai mūsų reikia, nes e, šiuo metu Rusija savo naftos ir dujų taip lengvai kitoms šalims neparduotų. Ir jeigu Rusija negautų pajamų iš naftos ir dujų, tai tuomet Rusija susidurtų su didžiulė ekonominė, taip pat ir politinė krize. Taigi, ES ir Rusija tarpusavyje yra viena nuo kitos priklausomos. ES valstybės narės turėtų būti vieningesnės tam, kad galėtų kalbėti vienu balsu. Taip pat mes turėtumėm stiprinti savo poziciją, ginti savo vertybės. Mes negalime dėrėti su Rusija ir sudaryti susitarimo su Rusija Jeigu mes paminsime savo svarbiausias vertybės, pavyzdžiui, žmogaus teisų gynimą, tą galiu pasakyti tiek kalbėdamas apie susitarimų siekimą su Rusija, tiek ir su kitomis šalimis. Taigi reikėtų vykdyti nuoseklę išorės santykių politiką. Mes turėtumėm būti realistai. Aišku, turime užtikrinti, kad mūsų šalių gyventojai um, galės gyventi savo kasdieninį gyvenimą, kad jų būstai bus šildomi, kad galima bus kovoti ir su klimato kaita. Tačiau taip pat turiu pasakyti, kad vis dėlto reikia ginti savo vertybės. Realybė yra realybė, tai yra vienas dalykas, kartais turime nusileisti vienoje ar kitoje srityje. Norėčiau Jums pateikti pavyzdį. Valstybės narės mums daro spaudimą pradėti dėrybas dėl asociacijos susitarimo su Pietų Kaukazo valstybėmis, su Armenija, Gruzija ir Azerbaidžanu. Mūsų pozicija viso, visą laiką buvo tokia. Mes nepradėsime jokių dėrybų, jeigu tam tikra šalis, tarkim, Azerbaidžanas, nepagerins žmogaus teisų gynimo ir demokratijos. Tokia buvo mūsų pozicija, mes ją gynėme taryboje. Mes manome, kad reikia rasti gerai subalansuotą sprendimą. Keliavimas po įvairią šalis yra mano darbo dalis. Ir aš pastebėjau, kad kitos šalis tikrai gerbė ES už tai, kad jis skatina demokratiją ir gina žmogaus teisės. Milijonams žemės gyventojų ES yra tam tikras žmogaus teisų gynimo garantas. Taigi mes turėtumėm laikytis nuseklios politikos turėtumėm derinti savo ekonominius interesus su savo demokratinėmis vertybėmis. Be abejo, nėra kažkokios, kažkokio vieno stebuklingo sprendimo, nėra kažkokios panacėjos. Na, o kalbant apie Rusiją, aš esu įsitikinęs, kad mes galime sudaryti susitarimą, remdamiesi bendradarbiavimu, ypač energijos rytyje, per porą mėnesių. Na, sakykime, kad per trumpesnį laikotarpį negu kad dviejų metai. Tai bus įmanoma tada, jeigu patys santykiai su Rusija nebus itin įtempti. Per ateinančius mėnesius mes galime uh, pagerinti savo santykius su Rusija, tuomet galėsime pasiekti pažangos. Ko Rusija tikisi iš mūsų? Ko Rusija nori iš mūsų? Na, iš esmės, Rusija nori saugumo susitarimo. Būtent apie tai kalbėjo ponas Medvedevas prieš vienerius metus. Rusija tiesiog yra apsėsta šios idėjos. Taigi Rusija nori dialogo e, saugumo klausimais. Na, nuo to priklausys ir galimybė sudaryti kitus susitarimus. Pabandysiu savo mintį suformuoluoti kiek kitaip, kitais žodžiais. Energijos susitarimas su Rusija nepriklauso vien tik nuo energijos klausimų. Reikia vertinti vairius aspektus susijusius su bendradarbiavimu su Rusija. Tai yra tam tikra problema, tai nėra taip jau lengva. Santykiai su Rusija kelia nemažai problemų, taip pat ir įtampos. Tačiau mums reikia susitarimo energijos klausimais, ko nori Rusija. Rusija norėtų, kad ES įsipareigotų iš Rusijos pirkti tam tikrą naftos ir dujų kiekį. Tuomet Rusija galėtų investuoti į energijos gavybos atnaujinimą. Rusija norėtų daugiau investuoti, tačiau jai reikia didesnio saugumo. Mes taip pat esame suinteresuoti susitarti su Rusija, iš jos nupirkti tam tikrą naftos ir dujų kiekį. Taigi techninė prasme susitarimas yra įmanomas, nes Rusijai reikia mūsų pinigų už naftą ir dujas tam, kad Rusija galėtų investuoti. Vis dėlto realybė yra tikrai labai sudėtinga. Nepaisant to, aš optimistiškai vertinu situaciją. Rusijos nomenklatūra, jeigu aš galiu vartoti tokį terminą, taip pat norėtų susitarimą. E, Putinas ir jos, jo aplinkos žmonės nori išlaikyti galingos Rusijos įvaizdį. Rusijoje tikrai yra tokių žmonių, kurie nori modernizuoti Rusiją, kuriems reikia instrumentų, kurie galėtų padėti e, modernizuoti Rusiją. Čia galėčiau paminėti ir tokį instrumentą kaip energijos hartija. Rusija kol kas nenori pasirašyti šios hartijos, kaip kad sakė vienas narys, ir pateikė priežastis, kodėl to nenori daryti. Rusija pateikė savo argumentus, bet be abejo mes tiems argumentams nepritarsime. Egzistuoja neformalus dokumentas ir ten kalbama apie tai, kad Rusija norėtų kontroliuoti tranzitinės valstybės, pažiūrėjau, Ukrainą. Rusija taip pat pati norėtų būti laikoma ir tranzitinė valstybė. Tokios strategijos laikosi Rusijos vyriausybė, taip pat ir Putinas. Rusija norėtų, kad mes būtumėm priklausomi nuo jos, kad mes neturėtumėm kitų alternatyvų, kad mes kiek įmanoma labiau būtumėm priklausomi nuo Rusijos energijos tiekimo. Tai yra problema, bet būtent tokia yra Rusijos energijos strategija. Be abejo, mes norėtumėm išvengti Rusijos kontrolės. Na ir tokiu atveju vienintelė alternatyva yra energijos šaltinių diversifikavimas, energijos tiekėjų diversifikavimas. Čia norėčiau paminėti pietinį dujotekį, taip pat bendradarbiavimą su tomis valstybėmis, kurios yra įtrauktos į Nabuko projektą. Kaip kad kažkas šiandien jau paminėjo, visiškai aišku, kad Gazpromas tam tikrą prasme taip pat yra įtrauktas į Nabuko projektą. Dar noriu paminėti ir Turkmenistaną, Azerbaidžaną bei Uzbekistaną. Šios šalis taip pat yra susijusios su projektu. Šios šalis galėtų mums tiekti tą energijos dalį, kurios dėka sumažėtų mūsų energijos priklausomybė nuo Rusija. Vis dėlto su Nabuko projektu dar kyla tam tikrų problemų. Galiu paminėti keletą iš jų, pažiūrėjau, tris. Centrinės Azijos ir Pietų Kaukazo valstybės per tam tikrą laikotarpį turėtų parduoti e, tam tikrą energijos kiekį Europos Sąjungai. Turkmenistanas, tarkim, nėra e, demokratinė valstybė, su šia šalimi kyla daug problemų. Turkmenistanas galbūt ir norėtų mums parduoti kažkiek energijos, bet klausimas, ar tiek energijos Turkmenistanas turi. Ta pati galėčiau pasakyti ir apie Azerbaidžaną. Dėl to kyla pasitikėjimo pačiu Nabuko projektu problema. Na, o jeigu mes e, galėtumėm pirkti energijos iš tų minėtų šalių, tai kiek tos energijos mes galėtumėm gauti? Uh, Dar viena problema yra tranzito problema. Čia tenka paminėti ir Turkiją. Turiu pasakyti, kad gegužės 8 dieną įvyko labai įdomus susitikimas. Tame susitikime dalyvavo minėtų šalių vadovai. Aš taip pat buvau nuvykęs į tą susitikimą. E, tame susitikime buvo kalbama apie įsipareigojimus, kurios įgyvendinus Nabuko projektas būtų sėkmingas. Kila klausimas, ar Turkija galėtų sukurti tokius tranzitinius mechanizmus, kurie būtų primtini ir mums, ir šalims gamintojams. Turkija e, sutiko su tuo, kad įgautų tam tikras kompensacijas už energijos tranzitą per jo šalį. Aišku, viskas turėtų remtis tarptautiniais standartais. Uh, Tokį įsipareigojimą Turkija prisėmė Liepą. Dar viena pastaba dėl Nabuko. Irako vyriausybė taip pat um, nutarė, kad ji galėtų parduoti tam tikrą energijos kiekį ES ir ta energija galėtų būti transportuojama Nabuko dujotiekiu. Taigi situacija šiek tiek pagerėjo, negu kad ji buvo prieš porą mėnesių. Um, Be abejo, viskas priklauso ir nuo ES finansavimo. Na, o jūs, gerbiami ponai ir ponės, esate Europos parlamento nariai, na, o Europos parlamentas yra viena iš biudžetą tvirtinančių institucijų. Taigi, kalbant apie biudžetą ir apie projektų finansavimo ateitį, tai mums reikia patikimo finansavimo. Tam tikras finansavimas yra numatytas ir dabartinėme biudžete, bet tų numatytų lėšų gali ir nepakakti tam, kad e, Nabuko projektas būtų gyvendintas. Na, Nabuko projektas dabar e, tikrai geriau vertinamas negu kad e, praeitie. Dar noriu iškelti tokį klausimą, kaip Nabuko projekto ryšys su pietiniu dujotiek. Apie tai kalbėjo ponas Svoboda. Mes tikrai neprieštaraujame pietiniam dujotiekiui, nenorime pietinio dujotiekio priešinti su Nabuko projektu. Na, aš asmeniškai uh, labiau linkęs palaikyti Nabuko projektą, nes Nabuko projektas mažina mūsų priklausomybę nuo Rusijos. Tikrai labai norėčiau, kad Italijos vyriausybė prieš pasirašydama, prieš rengdama susitarimus su Rusija šio klausimu būtų pasitarusi su mumis. Taigi, ponai ir ponios, Mes neturime informacijos apie susitarimus tarp valstybių narių ir energiją tiekiančių šalių. Žinome, kad yra susitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos, bet jeigu mes, tarkim, paprašytumėm Prancūzijos, Italijos ar Vokietijos pateikti konkrečios informacijos, ką jos veikia, uh, E, bendradarbiaudama su Rusija. Mes tokios informacijos tiesiog negauname. Mums e, tos valstybės narės tiesiog išsamios informacijos nepateikia. Bet mums tokios informacijos būtinai reikia, jeigu mes norime veikti visos ES vardu. Na, panašu, kad kiekviena valstybė narė tiesiog pasilaiko savo turimą informaciją. Na, viskas, ko gero, E, paaiškinama tuo, kad nėra ES energijos strategijos ir kiekviena valstybė narė tiesiog galvoja apie savo piliečių gerovę, savo šalies piliečių gerovę, o ne apie visos ES piliečių gerovę. Aš tikrai pritariu tam, ką pasakė Sarijus Volski. Iš tikrųjų, daug buvo padaryta, jis yra asmeniškai padarė nemažai. Bet jeigu mums nepavyks pasi... pakeisti ES valstybių narių mąstymą, tai nepasieksime ir pažangos. Pirmininkė, tuo ar baigsiu savo pasisakymą, man tikrai skirta labai nedaug laiko, nespėjau atsakyti visus klausimus, bet tikrai tikiuosi, kad ateityje galėsime pratesti dialogą tarp komisijos ir šio Europos parlamento komiteto. Nagrinėjami klausimai tikrai yra labai svarbus, įdomus, politinė situacija yra iš ties sudėtinga. Aš tikrai tikiuosi, kad šis jūsų komitetas prisidės prie pažangos. Labai ačiū. Iš tikrųjų, jūsų atsakymai buvo labai įtikinami. Aš norėčiau padėkoti ponui Landa Būru už labai išsamius atsakymus. Jūs mums pateikėte daug informacijos. Taip pat jūs pabandėte apibendrintai atsakyti į narių klausimus mes savo posėdį pradėjome 20 minučių vėliau. Tai nebuvo mūsų kaltė, bet turime dar išnagrinėti nemažai klausimų. Labai ačiū už tai, kad jūs šiandien atvykote pas mus. Visų mūsų komiteto narių vardu aš norėčiau Jums padėkoti už tą puikų darbą, kurį Jūs nuveikėte um, per pastaruosius metus regionės, regionė vystimosi plėtros rytyje. Jūs tikrai daug padirbėjote Europos labui. Aš linkiu Jums viso ko geriausio einant naujas pareigas. E, kaip ES delegacijos Marokė vadovas. Labai ačiū Jums. Vi avevo anticipato all'inizio di questo incontro. Kaip sakiau posėdžio pradžioje, yra platinamas dokumentas, tai yra klausimo žodžių projektas dėl energetikos politikos. Na ir posėdžio metu komiteto nariai pateikė įvairių prašymų šiek tiek pakeisti e, šį klausimo žodžių projektą. Taigi mes jį išplė, išplatinsime dar kartą po koordinatorių posėdžio. Dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo. Išklausysime kolegą Marinesku, kuris vadovavo Europos parlamento rinkimų stebėjimo dele, misijos Moldovoje delegacijos vadovas. Delegacija stebėjo rinkimus nuo Liepos 26 iki 30 dienos. Komitetas jau turėjo progų aptarti tai, kas įvyko na, po rinkimų 5 balandžio dieną. Liepos 30 dieną tarptautinė stebėjimo misija, kurią organizavo SBO, o pono Marinesku delegacija buvo tos delegacijos dalis taigi parengė stebėjimo ataskaitą, kur apskritai pozityviai vertinama, vertinama rinkimų organizacija. Ataskaitoje sakoma, kad apskritai buvo laikomasi tarptautinių standartų, tačiau buvo pateikta ir pastabų apie tai, kad reikia konsoliduoti Moldovos demokratinės reformas ir didinti žmonių pasitikėjimą nacionalinėmis institucijomis. Atsiprašau, jeigu norite pasikalbėti tarpusavėje, prašom išeiti už salės durų. Taigi, ponas Marinesku, dabar trumpai papasakos apie rinkimus Moldovoje. Jis taip pat papasakos ar Moldovos opozicijos nusiskundimai yra pateisinami, ar nusiskundimai pažeidimais yra, turi pagrindą. Jis paaiškins, kokie yra rinkimų rezultatai, ką jie reiškia, ką reiškia Moldovos vidaus ir užsienio politikai ir ką rinkimų rezultatai reiškia ES santykiams su Moldova. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs sakėte, Liepos 29 dieną įvyko rinkimai Moldovos Respublikoje. E, rinkimai vyko dėl to, kad parlamentui po balandžio 5 dienos rinkimų nepavyko išrinkti prezidento. Ir pagal Moldovos įstatymus rinkimai į parlamentą buvo pakartoti. Kaip žinote, pirmininkų suėga e, sutikę įgaliojimus e, e, delegaciją pasiūsti į Moldovą, EPP pasiuntė tris narius, socialistai ir demokratai pasiuntė du žmonės, tai buvo Zigmantas Balčytis iš Lietuvos ir ponas Kristijanas iš Bulgarijos taip pat buvo Renata Weber ir žaliųjų atstovai. Liepos 28 dieną įvyko susitikimas su e, Moldovos ambasadoriais, taip pat susitikome su politinių partnerių atstovais ir ES ypatingojų įgaliuotinių Kalman Nižiai Moldovoje. Taip pat mes dalyvavome tarptautinės stebėjimo misijos dalimi. Susitikome su nevyriausybinio organizacijų, žiniasklaidos atstovais. Ir tų susitikimų pagrindų ir remdamėsi ilgalaikių stebėjimo misijų rezultatais galima padaryti šias išvadas. Palyginti su balandžio penktosios rinkimais, rinkėjų rinkimų riba buvo sumažinta nuo 6 iki 5 procentų. Tai yra turėjo dalyvauti 50, tas reikalavimas, kad dalyvautų 50 procentų rinkėjų buvo sumažintas iki 35 procentų, tačiau išliko apribojimai e, dalyvaujant rinkimuose. Politinė kampanija pasižymėjo abipusiais antpoliais tarp politinių partijų. Komunistų partija vertino, apkaltino opoziciją, kad ji rėmė reušės gegužės mėnesį. O opozicija panašiai kalbėjo apie komunistus. Politinė kampanija buvo pilna, pilna įtampos, agresyvumo, netgi neapykantos ir dėl to buvo polarizuota visuomenė. Komunistų partija pasinaudojo administracinius vyriausybės išteklius kad darytų spaudimą, spaudimą ypač žiniasklaidai. Žiniasklaida visiškai kontroliuojama vyriausybės, ypač nacionalinė žiniasklaida. Komunistų partija turėjo neproporcingą prieigą prie žiniasklaidos, tačiau opozicijos partijos taip pat turėjo tam tikrą prieigą, ko nebuvo prieš balandžio penktosios rinkimus. Kalbant apie rinkimų sąrašus, Mm, nebuvo tokių problemų, kai nebuvo išspręstos problemos, kurios buvo iškeltos balandžio mėnesį, o buvo, ir buvo paaiškina, paaiškinta, kad nebuvo pakankamai laiko atnaujinti sąrašus. Tik tai 53 apylinkės veikia už Moldovos e, ribų, o tai yra nepakankama, atsižvelgiant į tai, kad labai daug Moldovos piliečių gyvena užsienyje, tai yra nuo 600 tūkstančių iki 1 milijono žmonių. Liepos mėnesų, mėnesį ponas Marijan Lupų, e, komunistų partijos buvęs narys, iš jos išstojo ir sukūrė naują demokratinę partiją, su kuria jam pavyko e, viršyti rinkimuose nustatytą ribų. Rinkimų dieną keturiomis grupėmis mes e, stebėjome 40-50 rinkimų apylinkių, didelių pažeidimų nepastebėjome, išskyrus Problema su rinkimų sąrašais. Mes informavome institucijas apie tuos pažeidimus ir įspėjome e, apylinkių darbuotojus apie šias problemas. Moldovos piliečiai gyvenantis Padniestrėje turėjo galimybę e, dalyvauti, balsuoti dešiniojoje Dniestro pusėje, tačiau labai mažai iš jų pasirinko tai padaryti. Rezultatai buvo tokie. Komunistų partija laimėjo 48 vietas parlamentas, 12 vietų mažiau negu balandžio mėnesį. Demokratų partija laimėjo 18 vietų, tai yra trim vietomis daugiau. Liberalai 15 tiek pat vietų. Dar viena demokratinė partija 13 vietų, o Moldovos alijansas e, laimėjo septynes vietas, tai yra penkiomis mažiau negu balandžio mėnesį. Taigi, išvados tokios būtų. Būtina užtikrinti, kad būtų padaryti tai įstatymų pakeitimai, užtikrinant geresnius ir sažininkesnius rinkimus ateityje. Reikia su, parengti elektroninį rinkėjų sąrašą ir užtikrinti žiniasklaidos nepriklausomumą. Šiuo metu tokia politinė situacija. E, liberalai demokratų ir Moldovos Nostro alijansas sukūrė koaliciją, kuri vadinasi Alijansas už Moldovos Europos integraciją. Rūpiučio 28 dieną jie išrinko parlamento pirmininką Mihagi Impu, kuris yra liberalų partijos pirmininkas. Šiandien jie bandys išrinkti naują šalies prezidentą. Tačiau 53 vietos parlamente, kurias e, turi alijansas, ir nėra pakankamos išrinkti e, prezidentą, nes reikia bent jau 61 vietos. Kandidatas yra Vlad Filat, liberalų demokratų vadovas, o Marijanas Lūpų iškels e, taip pat savo kandidatūrą. Jeigu jiems nepavyktų gauti 61 balso daugumos, jie turės renkti naujus rinkimus 2060 metais. Kas bei vyktų, Moldovos Respublikai reikės e, didelės paramos, kad ji galėtų atsilaikyti e, prieš ekonominės problemas. Labai svarbu, kad ES įsitrauktų į tą paramą Moldovai per ateinančius kelias mėnesius. Baigdamas noriu pasakyti, tai, kas mano nuomonė yra labai svarbu. Europos parlamento delegacija susidūrė, bu, dalyvavo tarptinėje stebėjimo misijoje kartu su SBO. Delegacija aptariant preliminarius, e, preliminarią ataskaitą, SBO delegacijos vadovas apkaltino parlamentą nelojalumu ir pareiškė nepasitikėjimą EP delegacija. Priežastis buvo ta, kad Europos parlamento rezoliucija dėl situacijos Moldovoje patvirtinta 9 metų gegužės mėnesį, ypač 22 straipsnis, kur pasakyta, cituoju, kad žymus netitikimai tarp preliminarios SBO ataskaitos dėl rinkimų balandžio mėnesį ir kaltinimų kuriuos pateikė NVO dėl pažeidimų, tarimų pažeidimų rinkimų metu, e, reiškia, kad ateityje SBO turėtų atsižvelgti į tokius netitikimus savo ataskaitose. Citatos pabaiga. Man buvo sakyta, kad Europos parlamento delegacija turėtų parengti atskirą ataskaitą dėl tų rinkimų ir su Europos tarybos delegacijos vadovais, su jų pagalba mus pavyko išspręsti šį, šį konfliktą ir reikia ateityje atidžiai galvoti, kaip Europos parlamentas bendradarbiauja su kitomis e, organizacijomis SBO erdvėje. Baigdamas noriu padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo delegacijoje ir žymiai prisidėjo prie mūsų darbo Moldovos Respublikoje. Taigi dabar esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ačiū. Esu Jums labai dėkingas, ponė Marinesku, už labai aiškę ir išsame ataskaitą. Mano sąraše keturi komiteto nariai, kurie nori pasisakyti, prašyčiau jų laikytis laiko reglamento, kad komisijos narys Oli Ren galėtų pradėti kartu su mumis diskusiją. Laiku tai yra 11 valanda. Ir daugiau į sąrašą norinčių pasisakyti neįtrauksiu, dabar jau turiu penkis kolegas. Taigi dar kartą prašau kolegų laikytis nustatyto pusantros minutės laiko reglamento. Žodis, ponas Jevskas. Ačiū pirmininkė. Aš nepasisakysiu dėl ataskaitos, dėl visos pateiktos informacijos. Manau, kad informacijos pateikta gausiai. Bet noriu pasakyti štai ką. Tikrai atėjo laikas Europos Sąjungai suvaidinti savo vaidmenį ir paremti tuos teigiamus procesus, kurie vyksta Moldovos Respublikoje. Ir manau, kad vienas iš didžiausių pavojų yra tas, kad tie, kurie anksčiau pralaimėjo rinkimus, o dabar įgyjo teisę suformuoti vyriausybę, gali pradėti žengti konfrontacijos keliu. Todėl reikia jiems padėti suburti e, plačią koaliciją, kad jie galėtų e, suformuoti vyriausybę ir tęsti pradėtą uh, pažangios Moldovos kūrimo darbą. Taigi, pats įvykęs procesas, turiu galvoje ankstyvus rinkimus, gali dėja neigiamai įtakoti šalies politinį stabilumą, o tai yra labai pavojinga, ypač pavojinga ūkio raidos prasme. Todėl manau, kad mes turime skatinti visus tuos veikti, kurie orientuojasi į pasirinktą Moldovos raidos kursą, kurie norėtų užtikrinti didesnį stabilumą šalies viduje bei platesnį demokratizavimo procesą ir jo įtvirtinimą. Kitaip sakant, reikalinga numatyti paketą ekonominės pagalbos priemonių, kuris leistų užtikrinti stabilumą Moldovos viduje. Todėl, manyčiau, komisija turi veikti labai aktyviai ir, manau, mūsų parlamentas turėtų daugiau dėmesio skirti šiam klausimui ir užtikrinti didesnę politinę paramą, jeigu reikalinga, ir paramą komisijai, kad būtų suteikta daugiau ekonominės, socialinės paramos. Ačiū. Dabar ponas Mansdorf. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui. Aš perskaičiau rinkimų stebėsenos ataskaitą ir Ten kalbama ir apie tai, kad po rinkimų įvykusių balandį Moldovos parlamentas nesugebėjo išrinkti pirmininko. Nesugebėjo išrinkti prezidento ir man tikrai buvo keista, kai ponas Marinesko kalbėjo apie teigiamus pokyčius. Aš norėčiau pasiteirauti pono stebėtojo, uh, kaip jis vertina politinę situaciją Moldovoje, ar ta situacija gerėja, ar vis dėlto ji... Ta yra tam tikra stagnacija, nes nebuvo sugebėta išrinkti prezidentą. Um, ankstesnis prezidentas Voronin uh, um, pasiekę tam tikro vizų režimo supaprastinimo su Armenija. Kaip tai atsispindėjo dabartiniuose rinkimuose, ar turėjo kažkokį vaidmenį? Jūs sakėte, kad e, rinkimuose didesnė teisė turėjo dalyvauti ir kitų šalių piliečiai. Mane domintų, konkretesnę informaciją, gal jūs galite pateikti jos. Mr. President, very briefly, uh, I, I was part of uh, our observer delegation. Ponas Vigenin, ponė pirmininkė, aš buvau stebėtojų delegacijos sudėtyje, susitikau su vietos valdžios atstovais, politinių partinių atstovais ir turiu pasakyti, kad rinkimai vyko geriau, buvo geriau organizuota negu balandžio mėnesio rinkimai ir galime sakyti, kad, na, apskritai Moldova išlaikė šį išbandymą. Rinkimų kampanijos metu buvo kalbama ne tiek daug apie ekonomikos klausimus ar socialinius klausimus, bet labiausiai daug buvo kalbama, labiausiai kalbėta apie ankstesnių rinkimų situaciją, apie sudėtingą Moldovos ūkio padėtį ir tolesnį ūkio nuosmukį, kuris vyksta gana sparčiai. Taigi, kaip buvo sakyta, nereikėtų gal dabar užimti vienų ar kitų pozicijos, ją remti, bet reikėtų galvoti, kaip paremti pačią Moldovą ir tas politinės jėgas, kurios veikia atsakingai. Aš manau, kad vykstanti integracija yra sveikintinas reiškinys ir aš manau, kad ponas Lupų yra vienintelis, kuris galėtų užsitikrinti buvusios komunistų partijos mm, kolegų paramą. Manau, kad visai nenustepsime, jeigu vasarį bus rengiami dar vieni rinkimai. Todėl reikia toliau mums dirbti, kad visi tie trūkumai, kurie išryškėjo per mūsų aptariamus rinkimus, būtų nedelsiant pašalinti. Pašalinti tam, kad jeigu kitais metais reikės vėl organizuoti rinkimus, tokių problemų, kurios kilo iki šiol, nekiltų. Ponas Vebe, dvi minutės tikrai ir nedaugiau. Pone Vebe, aš kalbėsiu labai trumpai. Aš pritariu ataskaitai, kurią pristatė ponas Marinesko. Iš tiesų, visa rinkimų kampanija vyko į didžiulės įtampos sąlygomis ir ne visi galėjo išdėstyti savo mintis. Rinkėjų sąrašas vis dar kelia rimtų problemų, Ir tai aš sakau ne tam, kad įsivaizduotumėte, jog yra kažkokie rinkėjų sąrašai klastojami, bet tiesiog rinkėjų sąrašai sudaromi taip, kad neužkirsta galimybė klastotams. Dar dera pastebėti, kad įvairiose šalies dalyse Moldovos piliečiai, kurie nuoširdžiai pageidavo balsuoti, susidūrė su tam tikrais sunkumais, bet jie labai stengiasi ir todėl mes galime pasveikinti Moldovos piliečius pasiekus gerų rezultatų. Taigi, atsižvelgianti tai, kaip viskas buvo organizuota, noriu pasakyti, kad tvirtai remiu pasiūlymą ateityje veikti kitaip. Ir manau, Europos Sąjunga turi pasinaudoti galimybę siūsti savarankiškai veikiančias rinkimų stebėjimų misijas į tas šalis, kurios priklauso ESBO. Mes turime veikti savarankiškai. Ir organizuoti nepriklausomas misijas, kurių nariai elgtųsi pagal mūsų parengtą metodologiją. Ačiū poniai Weber. Ir paskutinis kalbės ponas Šolts. Ačiū, aš labai norėčiau padėkoti pranešėjų Marinesku. Manau, kad ir jūsų dėka rinkimai vyko sklandžiai, na, nepaisant kai kurių išimčių. Kalbant apie politinę situaciją Moldovoje, tai šiuo metu šalis neturi prezidento. Pastebima ir dar viena tendencija, kuri kelia problemų. Likščiol 800 tūkstančių Moldavų gavo Rumunijos pilietybę. Panašu, kad žmonės yra išties nusivylę ir ši tendencija stiprėja. Vis daugiau Moldovų tampa ES piliečiais paprašę e, Rumunijos e, pilietybės. Bene, grazie onorevole Schulz. Ehm, la commissione. Ačiū ponui Šulc. Diskusiją baigiame ir dabar suteiksiu žodį komisijai, daktarė Prednerį. Jei leisite, mes e, prašytume vienos minutės tam, kad galėtume išdėstyti, kokias rengiame šiuo metu priemonas, kurios turėtų padėti Moldovai ir iš savo pusės mes parengėme demokrat, paramos demokratijos plėtrai priemonių paketą ir manau, kad tokiu būdu galėsime išspręsti bent jau dalį tų problemų, apie kurias šiandieną jūs kalbėjote. Taigi tas paketas bus greitai baigtas renkti ir, kaip jau minėjau, numatyta priemonių, pavyzdžiui, tokių kaip žiniasklaido, reforma žiniasklaidos priemonių srityje, ombudsmeno institucijos stiprinimas, kai kurios kitos reformos ir tokiu būdu mes prisidėsime prie demokratijos raidos Moldovoje. Kitas dalykas yra visiškai aišku, kad um, reikia galvoti apie ekonominę finansinę krizę ir jos padarinius Moldovoje, todėl mikrolygių mes rengiame parem, rengiamės paremti Moldovą, bet dar negalime viešai įvardyti paramos sumos. Nors turiu pasakyti, kad šis reikalas labai aktyviai aptariamas komisijoje ir tikiuosi, kad artimiausių metų galėsime paskelbti, kokią konkrečią finansinę paramą ketiname skirti Moldovai. Dar vienas dalykas - tai dėrybos dėl asociacijos sutarties kai buvo sakyta pačioje pradžioje, labai svarbu, kad mes į tarp santykių su Moldova žiūrėtume platesnių kontekstų, bet asociacijos sutartis įmanoma tada, kai Moldova tenkins visus nustatytus reikalavimus. Ačiū, ponė Brandi. Gal ponas Marinesku norėtų trumpai atsakyti kai kuriems komiteto narėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausiai gal pradėsiu nuo pono Šulco komentarų, jeigu aš jį gerai supratau. Jis sakė, kad 800 tūkstančių Moldovos piliečių gavo Rumunijos pilietybę. Ar tikrai jūs tą skaičių paminėjote, ponia Šulcai? Nes skaičius tikrai neteisingas. Yra apie 30-40 tūkstančių Moldovos piliečių, kurie per pastaruosius 20 metų įgyjo Rumunijos pilietybę. O vizų išdavimo procedūros supaprastinimas nieko bendra čia neturi. Aš tiesiog jums pristačiau visus tos įvykius, kurie vyko Moldovoje per balandžio 7-8 dienomis. Ir aš manau, man atrodo, kad šį kartą rinkimuose dalyvavo daugiau Moldovos piliečių negu anksčiau. Buvo dar ir kitų klausimų, kuriuos norėčiau sureaguoti. Ir todėl pasakysiu, kad rinkimų apylinkėse dažnai ateidavo balsuoti į jas žmonės, kurie nebuvo tose sąrašuose tos rinkimų apylinkės, negyveno jos a, teritorinėme vienete, bet gyveno užsienyje ir pageidavo balsuoti. Tai rodo tiesiog piliečių aktyvumą. Ir aš manau, kad būtent dėl piliečių, dėl rinkėjų aktyvumo rezultatai buvo geresni negu kad anksčiau. Kitas dalykas, aišku, pažeidimų buvo nemažai. Pirmiausia, problema susijusi su rinkėjų sąrašais, kurie, kaip jau minėjau, sudaryti netiksliai. Ir tokiu būdu atsiranda galimybė du ar net tris kartus balsuoti. Kodėl? Todėl, kad rinkimų apylinkėse a, tapatybę galima patvirtinti naudojant įvairius tapatybės dokumentus, pasus, a, tapatybės kortelę ir kitus. Jie visi yra pripažįstami. A, Ir todėl mes manome, kad reikėtų sudaryti elektroninį rinkėjų sąrašą, nes kitaip šios problemos neišspręsime. Buvo ir kitų pažeidimų. Rinkimų kampanijos metu kilo nemažai problemų ypač dėl galimybės pasinaudoti žiniasklaidos priemonėmis. Dabar dėl politinės padėties. Aš sakiau, kad yra pakankama dauguma, kad būtų išrinktas parlamento pirmininkas yra pakankama dauguma, kad būtų sudarytas vyriausybės kabinetas ir tikimės, kad taip ir įvyks. Tačiau opozicija neturi pakankamai balsų, kad būtų išrinktas šalies prezidentas. Tai kas galėtų nutikti? Vienas iš galimybių išrinkti poną Marijaną Lupų kaip šalies prezidentą. Manau, kad tai būtų geras dalykas ir jeigu komunistai pasirinks, aišku, jį paremti. Kitas variantas tai galimybė, kad nepavyks išrinkti prezidento ir tada reikės 2010 metais organizuoti rinkimus. Bet tada Nepamirškite, kad iki trečiojo rinkimų tūro veiks parlamentas, kuris yra ir vyriausybė, kuri bus sudaryta. Taigi pakol kas dar tokia tragiška padėtis nėra susiklošiusi ir aš manau, kad 2010 metais, jeigu vyks rinkimai, dar daugiau rinkėjų balsuos ir susidarys dar didesnė dauguma. Tačiau tam, kad būtų balsuojama, ir kad, būtų, ir kad viskas vyktų sklandžiai, reikalinga tikrai teikti paramą, teikti pagalbą. Noriu pasakyti, kad Moldovos Respublika patiria labai didžiulę finansinę krizę. Ir tai nebejotinai gali daryti įtaką rinkimų rezultatams. Ir viskas priklausys tada jau nuo to, kas atsidurs valdžioje. Vieni ar kiti. Pirmininkas. Ačiū, ponė Marinesku už pateiktą informaciją. Akivaizdu, kad jūs pateikėte apibendrintą informaciją apie padėtį Moldovoje. Ir diskusijoje. Visos frakcijos galėjo pasisakyti, o dabar norėčiau paprašyti, atsiprašyti komisijos nario, kad jis šiek tiek lukterėtų, nežinau, ar jis jau atvyko, sako pirmininkas. Bet galbūt reikėtų paskelti penkių minučių pertrauką prieš pe pradedant diskusiją su komisijos nariu. Jeigu komisijos narys jau atvyko, tai prašyčiau jį ateiti į prezidiumą užimti savo vietą prie stalo, o jeigu netvyko, tai mes truputį vėluosime, bet. E, akivaizdu, kad šiandien ryte nebuvo susirinkęs reikiamas komiteto narių skaičius, kad galėtume pradėti posėdį, nebuvo kvorumo. Tačiau mes gana sparčiai dirboje ir Nedaug labai vėluojame beveik, kad pavyko viską padaryti laiku. Signor eh, Commissario, le do il benvenuto alla Commissione Affari. Pana komisijos nariai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs užsienio reikalų komiteto, naujos sudėties komiteto vardu. Jūs žinote, kad įvykus rinkimams į parlamentą pasikeitė ir mūsų komiteto sudėtis. Ir tikimės, kad naujos sudėties komitetas ir toliau vaisingai bendradarbiaus su Jumis, kaip tai, kad buvo per ankstesnės kadencijos parlamento veiklos trukmę. Šiandieną mes svarstysime, žinote, kokius klausimus, bet prieš suteikdama žodį jums norėčiau padaryti keletą įžanginių pastabų. Žinote, kad yra visas plėtros paketas, vertinama pažanga pasiekta dėrybose su Makedonija, Turkija ir iš tiesų kitomis valstybėmis. turiu galvoje Vakarų Balkanų šalis. Nebijotinai, kad neįlinėme komisijos posėdėje visų šių dėrybų rezultatai bus svarstomi, todėl esu labai dėkingas, kad jūs atvykote į mūsų komitetą apsvarstyti plėtros klausimų iki neįlinio komisijos posėdžio. Taip pat bus atsisakyta vizų režimo su Serbija ir Juotkalnyje, kaip žinote. Europos parlamentas visada pasisakė už tokį žingsnį ir mes pritarėme vizų režimo panaikinimui, nors jau kurį laiką prašome, kad būtų vizos panaikintos ir manome, kad tas faktas, kad vizų režimas nepanaikintas Bosnijai ir Hercegovinai, nėra geras dalykas, todėl manytume, kad reikėtų, jog komisija paragintų Bosniją ir Hercegoviną paspartinti reformų įgyvendinimą, kad būtų galima panaikinti visų režimą ir šiai šaliai. Mes taip pat tikimės, kad e, mūsų santykiai su dviejomis minėtomis šalimis panaikinus visų režimą pagerės dar šiais metais. Taip pat mus domina dėrybos su Kroatija ir kada planuojama jas baigti. Dar vienas klausimas tai yra bendradarbiavimas su Serbija, bendradarbiavimas Serbijos su tarptautiniu Hagos tribunolu buvusiems Jugoslavijos teritorijoje vykdytiems nusikaltimams tirti. Tai Ir jūs žinote, kad tai ne, turi nemažą įtaką vizų režimo panaikinimui. Dar kitas dalykas - galimybių studija, siekiant išsiaiškinti, ar vizų režimo panaikinimas teigiamai įtakos ES ir Vakarų Balkanų šalių santykius ir jeigu taip, tai kaip. Taigi žodis dabar komisijos nariu. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbėjai komiteto nariai, ponios ir ponai. Kaip Europos komisijos narys ir buvęs Europos parlamento narys, labai džiaugiuosi galėdamas atvykti į jūsų komitetą, pasikalbėti su jumis ir prieš pereinant prie tų klausimų, kuriuos įvardijo jūsų pirmininkas ir kuriuos svarstysime šiandien. Noriu pasinaudoti progą ir pasveikinti jūs visus su išrinkimu ar perinkimu į Europos parlamentą. Taip pat noriu pasveikinti ir garbingai šio komiteto pirmininką poną Albertinai bei pavaduotojus su paskirimu eiti šias pareigas. Taip pat noriu pasveikinti pirmininką su pergale Formulės 1 lenktynėse. Čia Belgijoje mano Tevinainis irgi galėjo suvaidinti atitinkamą vaidmenį. buvęs jūsų kolega Šantota sakydavo, nes jis vadovavo Ferrari komandai, o paskiau Peugeot komandai. Taigi, koks buvo jo šūkis? O šūkis buvo toks. Jeigu norite laimėti, užsitikrinkite, kad jums būtų sumokėta. Taigi, sveikinu jūs, jūsų šalį per jūs, pasiekus geros pergalės. Na, o dabar Pereisime prie mūsų aptariamų klausimų. Nebejotinai, artimiausi penkeri metai, kurie laukia Europos parlamento, bus esminės svarbos ir jūs atliksite labai rimtą darbą, turėsite jį atlikti. Nebijotinai jūsų dėka, jūsų parengtų pranešimų dėka, vykusių čia diskusijų dėka mums pavyko pasiekti pietinės Europos kryptimi gerų rezultatų. Ir todėl noriu padėkoti Jums už bendradarbiavimą, kuris vyko iki šiol su visų komitetu ir nemažiau geresnio bendradarbiavimo tikiuosi ateityje. Mūsų susitikimai tik dar kartą parodo, kad veikia demokratinės atskaitomybės principas, kurį aš dažnai miniu ir atkreipiu į kurį dėmesį susitikdamas su kolegomis iš Vakarų Balkanų šalių. Truputį grįžkime į praeitį ir pasižiūrėkime, kaip vyko plėtros procesas. Prieš 20 metų 89 metais rugsėjo 10 dieną Vengrija atvėrė sienas, kad galėtų išvykti svetur tie, kurie norėjo. Po dviejų mėnesių griuvo Berlyno siena. Daugelio rytų vokiečių drąsa leido atverti galimybę naujam gyvenimui ir nusimesti totalitarinio režimo pančius. Tai taip pat užtikrino taikų demokratinių procesų įsitvirtinimą Europoje. Šiandieną po 20 metų ES vienyje 27 valstybės narės. Naujausiai prisijungusios valstybės, kurios pasirinko Europinės integracijos kelią, siekia prisidėti prie bendros gerovės, prie bendro saugumo ir yra pasirinkusios solidariai veikti, o tai reiškia veikti europinių vertybių pagrindų. Mes ir dabar į galimą ES plėtrę žvelgiame vadovaudamėsi tomis pačiomis vertybėmis Europos Sąjungos įkūrėjai pirmiausia, kurdami Europos bendryje, bendryjas, galvojo apie taiką Europoje. Šiandiengi ši idėja vienyje 500 milijonus, 500 milijonų žmonių ir Europos Sąjunga tapo labai įspūdinga jėga, veikianti tarptautinėje arenoje, daranti įtaką tarptautinėje priekybai ir pasaulio ekonomikai. Kitas dalykas – užsienio politika. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, jeigu tai įvyks, užsienio politikos rytyje bus sustiprintos ES galios ir tai leis mums pasiekti dar geresnių rezultatų, daryti dar didesnę įtaką ir dar plačiau skleisti europinės vertybės. Pone pirmininkė, garbus komiteto nariai, Man visiškai aišku, kad pirmiausia, mūsų piliečiams šiandien rūpi ekonomikos raida, ekonominė gerovė. Ir tai yra svarbiausi mūsų politinės darbo tvarkės klausimai. Jie nebuvo apeiti ir rinkimų Europos parlamentą metu. Ir todėl labai daug dėmesio mes dabar skiriame G20 viršūnių susitikimui, kuris įvyks Pittsburgė. Bet mes negalime pamiršti mūsų uždavinių įtvirtinant stabilumą pietinėje Europos dalyje. Mes turime užkirsti kelią bet kokiam galimam nestabilumo plitimui. Dabartiniu metu tame pietinėme re, Europos regione stabilumas įsitvirtino, nors situacija gal ir dar gana trapi. Nes dar įmanoma pasukti viską atgalios. Europos Sąjungos reputacija ir jos kaip tarptautinės veikėjos patikimumas didelė dalimi priklausys nuo mūsų gebėjimų taikiai dirbti, produktyviai dirbti su mūsų kaiminėmis. Mes nemažai pasimokėme iš ankstesnių plėtrų ir dabar, kaip žinote, vykdoma kaiminystės politika sėkmingai rytų kryptimi. Tai skatina rytų į rytus nutolusias nuo mūsų valstybės tęsti ekonominės ir demokratinės reformas ir mes neturėtume nuvilti jų ateityje. Ir būtent dėl tokios priežasties mes labai daug dirbame vizų režimo liberalizavimo srityje. Jums tas klausimas rūpi, kaip kad įvardijo ponas pirmininkas. Iš tiesų, panaikinus vizų režimą vakarų Balkano šalių piliečiai įgys daugiau galimybių ir tai prisidės prie didesnio stabilumo tame regione. Bet vizų režimas gali būti panaikinimas tik tenkinant tam tikras sąlygas. Nepriklau... Mes tikrai daug dirbome parengėme kelio gairių planą, pagal kurį turėjo dirbti vakarų Balkano šalis. Mes numatėme įvairias priemonas, kurios leis įdėkti biometrinių pasų sistemą, stiprinti sienų kontrolę, geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Liepą mes galėjome pasiūlyti bevizį režimą buvusios Jugoslavijos, Makedonijos Respublikos piliečiams, Juotkalnijos ir Serbijos piliečiams. Toks bevizis režimas įsigalios nuo 2010 metų pradžios. Aišku, Serbijai ir Juotkalnijai dar reikia iki 2010 metų pradžios patenkinti kai kuriuos kriterijus. Bet tikiu, kad beviziam režimui pritars ES valstybės. Tikiuosi, kad tam pritars ir Europos parlamentas ir labai tikiuosi jūsų pagalbos. Iš tiesų, mes sutelktai siekiame, kad Albanija ir Bosnija bei Hercegovina taip pat galėtų pasinaudoti bevizio režimo privalumais Tikimės, kad komisija tokį pasiūlymą galės pateikti jau kitų metų viduryje. Pažangos sparta šiuose šalise, turiu galvoje, pasirengimą beviziam režimui priklauso tik nuo jų pačių. Jie turi atlikti darbą ir kai, ati, ir kai tenkins nustatytus kriterijus, tada komisija savo pusės galės teikti pasiūlymą dėl vizų panaikinimo šių šalių piliečiams. Ar pakanka vien tik tai naujai išduodamų biometrinių pasų? Taip, tie pasai turės būti išduodami, o tai reiškia, kad sumažės darbo krūvis mūsų valstybių narių konsulinėms įstaigoms, bet taip pat nebus a, renkamas ir mokestis už įvažiavimą į mūsų šalis. Tai padės jauniems žmonėms mokytis Europos Sąjungoje ir netaps finansinė našta šeimoms tų žmonių, kurie nori keliauti dabar į Europos Sąjungą. Taigi Europos integracija yra ne tik tai ta integracija, kuri vyksta politiniu lygiu, bet tai yra pirmiausia ir kas svarbiausia mūsų visų žmonių integraciją, o to mes visi siekiame. Ponios ir ponai, prieš baigdamas norėčiau trumpai pristatyti, kokia yra dabar mūsų padėtis plėtros srityje. Jeigu Kroatija patenkins laiku nustatytus kriterijus, ypač teismų srityje ir jeigu siena jeigu problemos dėl sienos su Slovenija bus greitai išspręstos, tai tada dėrybos galėtų prasidėti kitų metų pirmąjį pusmetį. Labai tikiuosi, kad taip ir įvyks. Žinau, kad politinė santykė abiejų šalių ir tarp abiejų šalių vadovų gerėja. Tai nuteikia optimistiškai ir galima tikėtis, kad krizė, kuri susidarė dėl ginčio dėl sienos tarp Slovenijos ir Kroatijos, bus greitai išspręsta. Dėrybos su Turkija. Iš tiesų, dėrybų sparta priklausys nuo to, kaip Turkija vykdys reformas, ypač tose sritise, kurios yra susijusios su pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis. Tai yra profsąjungų um, teisė veikti, raiškos laisvė ir kitos laisvės. Pastarojo metu vyko rimtos konsultacijos dėl kurdų iniciatyvų ir tikiuosi, kad tos konsultacijos virs konkrečiomis priemonėmis kalbos užtikrinimo srityje ir kitose srityse. Taip pat mes tikimės, kad Turkija konstruktyviai veiks, spręsdama problemas su Kipru ir gerindama politinę padėtį ten. Jeigu buvusi Jugoslavijos Makedonijos Respublika tenkins nustatytus kriterijus, tada komisija galėtų pradėti dėrybas dėl uh, narystės dar šiais metais. Kai kurie standartai nustatyti nėra savaime išskirtinė narystės sąlyga, bet nebejotinai jų tenkinimas sukurtų geresnę atmosferą. Jotkalnijos atvejais. Iš tiesų, Jotkalnijos pažanga mus džiugina ir tikimės, kad bus pasiektas bendras visuotinis sutarimas dėl ES narystės ir tai padės darbui. Per keletą artimiausių mėnesių tikimės iš jos gauti oficialią paraišką dėl įstojimo į Europos Sąjungą. Dar vienas dalykas, kad ESBO ir taip pat jungtinių tautų vyriausiasis žmogaus teisų komisaras turi pateikti savo įvertinimą, kaip yra atitinkamos ES struktūros dėl žmogaus teisų padėties. Bosnija ir Hercegovina dabar. Šios šalies vadovams nekartą sakiau, kad 2009 metai gali būti lemiami metai Bosniai ir Hercegovinai, nes Bosnija ir Hercegovina dar netenkina visų beviziam režimui reikalingų reikalavimų, tai jie turi padaryti šiais metais. Iš vienos pusės, aišku, yra Deitino susitarimas ir jis turi vesti į europinę integraciją. Nebejotina, kad jeigu Bosnija ir Hercegovina stipriau orientuosis Europos Sąjunga, tai atvers šaliai geresnės galimybės. Tačiau dėja šiuo metu vis dar stebime Bosnijos Hercegovinos vadovybės tokius veiksmus, kurie kažkiek neramina, o tai reiškia, kad ES dar reikės gerokai padirbėti, daug padėti Bosnios Hercegovinos vadovybei ir ne tik mums. Ta turės daryti ir kiti mūsų tarptautiniai partneriai - Serbija. Serbijos vyriausybė daug dirba įgyvendindama reikiamas reformas. Neabijotinai, kad stabilizavimo asociacijos susitarimas. Stabilizavimo ir asociacijos susitarimas pasitarnavo geresniems rezultatams pasiekti Serbijos vyriausybė labai rimtai žiūri į tuos įsipareigojimus, kuriuos jie prisima pagal kelio gairių planą. Mano galva, taryba turėtų patvirtinti, kad Serbija pasiekė geros pažangos ir pasiūlyti laikiną susitarimą. Stabilus, bet vis dar labai trapus teisinis pagrindas kelia nerima, todėl kyla tam tikrų abejonių Kosovo atveju. Spalio viduryje mes lankysimės Kosove, bandydami įvertinti, ką reikia Kosovo valdžiai padaryti, kad europinė perspektyva taptų realybę. Mes susitikiminėsime su valdžia, su žmonėmis, su o, įmonėmis, kad galėtume atlikti tinkamą įvertinimą. Kipras. Žinote, kad Kipras pradėjo lemiamos dėrybos etapus dėl konflikto sprendimo ir tikiuosi, kad dar šią savaitę daugiau paaiškės ir kitais metais galėsime realiau kalbėti apie Kipro susijungimą, Kipro dalių susijungimą ir pasiekti norimų tikslų. Galiausiai Islandija. Islandija, kaip jūs žinote, yra europinė valstybė, turinti gilias demokratijos tradicijas ir yra susijusi labai glaudžiais ekonominiais ryšiais pagal bendrą ekonominę erdvę ir taip pat įeina į Šengeno zoną. Taigi dalį mūsų teisino normų ir nuostatų ši šalis yra perėmusi. Tačiau tai nėra galimybė leistų apeinant kitas sritis staiga tapti ES valstybę nare. Nes viskas priklausys nuo to, kokia pažanga bus pasiekta, vykdant ES reikalavimus kitose sritise ir Europos komisija rengia visą paketą dokumentų, kaip kad tai buvo daroma ir kitų šalių, kurios nori tapti ES narėmis atveju. Taigi, ponios ir ponai. 2004 metais vyko mano kandidatūros į komisijos narius svarstymas. Ir tada aš sakiau, kad ES plėtra bus mano prioritetas ir kad aš dirbsiu kartu su parlamentu ir taryba šešiuose sritise, kad pasiekčiau tokių šešių tikslų iki devintųjų metų pabaigos. Ir pirmiausia, minėjau, kad 2009 metais sieksiu, kad būtų 27 valstybių narių sąjunga. Antras tikslas, kad dėrybos su Kroatija dėl narystės pereitų į galutinę stadiją. Toliau, kad Vakarų Balkano šalis tvirtai susisėtų su ES per asociacijos susitarimus. Toliau, kad Turkija tvirtai žengtų europinės integracijos keliu ir kad Kipro padalymo klausimas būtų išspręstas ir Kipras būtų suvienytas. Iš šešių tikslų penkių pavyko pasiekti. Na, ne visada gal kelias į tų tikslų pasiekimą buvo lengvas, ne viskas vyko sklandžiai, tačiau daugelis europinių problemų buvo spręsta. Mili bičiuliai, šiandieną Europa yra vieninga ir laisva. Ir tokia turi likti ateityje. Europa turi būti vieninga laisva ne tik šiaurėje, bet ir pietuose. Tai sudėtingas uždavinys. Ir jo įvykdant jūs, jums tenka svarbus vaidmuo. Todėl, manau, mes turime dirbti kartu, kad mūsų visi tikslai galutiniai būtų pasiekti. Ačiū. Grazie komisario per la sua chiara esposizione. Diamo ora corso al dibattito. Labai ačiū komisarui už tokį aišku išsamų pasisakymą. Dabar galime pradėti diskusijas. 27 komiteto nariai paprašė žodžio. Manau, kad daugiau nieko nebegaliu papildomai įtraukti kalbėtojų sąrašą. Visų pirma, turėčiau suteikti žodį frakcijų koordinatoriams. Deja, niekas negalėtų pasisakyti ilgiau negu kad pusantros minutės. Tokios yra taisyklės, atleiskite, kad e, esu toks griežtas, bet būtina jų laikytis. Dabar suteiksiu žodį ponui Salafrankai, prašom. Ačiū, pirmininkė. Kadangi baigėsi komisijos kadencija, tai kaip ir nelabai pridara linkėti visokiojopos sėkmės darbe. Tikrai mane sužavėjo komisaro pasiekimų sąrašas, kuris ką tik buvo išvardintas. Komisarė sakė, kad Islandijai nebus taikoma kažkokia paspartinta procedūra um, Islandijos parlamentas labai nedidelę balsų e, dauguma pritarė stojimo Europos Sąjungą. Taip pat man, mane domė, domintų ir santykis Turkija, dėrybos su Kroatija. Kaip manate, ar per ateinant čia savaitės bus manoma išspręsti sienos tarp Kroatijos ir Slovenijos problemą. Galbūt galite pateikti ir daugiau informacijos apie tai, kokius sprendimus komisija priemė Liepos mėnesį tam, kad pagerintų um, kai kurių narystės siekiančių šalių finansavimą, pavyzdžiui, Balkano uh, Balkanų regiono šalis Turkija ir Serbija. Ačiū toliau, ponas Vyginin. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat manau, kad e, komisijos darbas uh, buvo labai sėkmingas. Aš pats nebūčiau patekęs Europos parlamentą, jeigu komisijos darbo dėka Bulgarija ir Rumunija nebūtų įstojusios į Europos Sąjungą. Norėčiau tarti keletą žodžių apie bevizį režimą. Jūs kalbėjote apie bevizį režimą Makedonijai ir Jotkalnyjai. Be abejo, mes to labai džiaugiamės, tai yra būtinas žingsnis norint integruoti tas abi dvi šalis. Vis dėlto egzistuoja tam, tikras, tam tikra įtampa, nes bevizis režimas kol kas netaikomas Albanijai ir Bosnijai bei Hercegovinai. Aš manau, kad kiekviena šalis turėtų būti vertinama konkrečiai pagal savo nuopelnus. Gal galite paminėti konkrečias problemas, dėl kurių Albanija ir Bosnija bei Hercegovina negali naudotis bevizijų režimu? Bosnijoje ir Hercegovinoje yra daug serbų piliečių, kurie galės laisvai keliauti po ES. Ar tai nėra tam tikra diskriminacija? Taip pat e, Turkija turėjo nemažų vilčių dėl ES narystės. Kaip manote, ar e, Turkija padarė pažangą? Paneniai, atsiprašom e, kalbėti tik nustatytą laiką. Ačiū pirmininkė, galiu Jūs patikinti, kad darysiu viską, kas nuo manęs priklauso. Gerbiamas komisarė, man labai malonu matyti Jūs atvykusius į mūsų komitetą. Visos frakcijos vardu norėčiau Jums padėkoti už visą nuveiktą darbą. Esu įstikinus, kad Jūs ir toliau taip pat sėkmingai dirbsite. Aš norėčiau pateikti klausimą susijusiu su bevizių režimu. Be abejo, aš labai džiaugiuosi, kad Serbija, Makedonija ir Jotkalnyje galės naudotis bevizių režimu nuo 2010 m. sausio mėnesio. Vis dėlto, kaip ir anksčiau kalbėjo kolegos, taip ir aš apgailestauju, kad Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos gyventojai negalės naudotis be vizų režimu. Norėčiau pasterauti, jeigu šios šalis imsis tokių ir tokių kažkokių konkrečių priemonių, galbūt tada jų piliečiai galės naudotis be vizų režimu. Jeigu dabartinė situacija užsitęs per nelik ilgai, ypač turiuomenį situaciją Bosnijoje ir Hercegovinoje, tai tuomet Bosnijoje gyvenantis kuratai ir serbai vis dažniau stengsis gauti vizas iš kaimininių šalių, o tai kels problemų šalies integralumui. Aš norėčiau pasitirauti, kaip Jūs manote, kokias perspektyvas be vizio režimo srityje turi Kosovas? Ačiū toliau, pane Lunaček. Ačiū pirmininkai, gerbiamas komisarė. Aš taip pat Jums norėčiau ko nuoširdžiausiai padėkoti už visą nuveiktą darbą. Mano klausimas taip pat yra susijęs su visų liberalizavimu pritariu klausimai dėl Kosovo, taip pat turėsiu klausimą ir dėl Turkijos. Visų pirma, dėl bevizio režimo. Pritariu tam, ką pasakė kolegė Nits. Mano taip pat ir žaliųjų frakcija yra labai svarbu, kad e, būtų suteikta kuo didesnė vizų laisvė. Mes džiaugiamės Serbijos, Makedonijos, Jotkalnios atveju, bet suprantame problemas dėl Albanijos ir Bosnijos. Kaip jūs sakėte, Serbija dar irgi turi įvykdyti kai kurias užduotis. Kiek aš supratau iš žiniasklaidos, Serbijos atveju buvo primtas tiesiog politinis sprendimas. Be abejo, aš to džiaugiuosi, bet noriu pasitarauti, o kodėlgi Bosnijos atveju negalėtų būti primtas toks pats sprendimas. Bosnijoje yra ir serbų, ir kroatų, musulmonų, jie jaučiasi tarsi atskirti. Kodėl ir Bosnijos atveju nebūtų įmanoma priimti politinio sprendimą dėl vizų liberalizavimo? Jūs taip pat sakėte, kad komisija 2010 metų viduryje pateiks naują pasiūlymą. Kiek aš suprantu, sprendimas turėtų būti priimtas jau lapkričio mėnesį, ko gero tas pasiūlymas pasirodys anksčiau. Na ir dar vienas trupa, trumpas klausimėlis. Vakar Peter Feit buvo atvykęs į mūsų komitetą ir kalbėjo apie Kosovo, Kosovo rinkimus. Norėčiau pastirauti, ar komisija remia nevyriausybinės organizacijos, kurios Serbijoje agituoja Kosovo serbus mm, tam, kad jie taip pat dalyvautų rinkimuose. Ačiū. Ačiū, sako panas Tenok. Mūsų frakcija taip pat visokiojo pairemia plėtros procesą. Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad visos kandidatės šalis turi įvykdyti visus Kopenhagos kriterijus prieš įstodamas Europos Sąjungą. Šiuo metu plėtra tarsi sulėtėjusi, kai kurie žmonės nebetiki stojimu į Europos, stojimo Europos Sąjungos naudą, taigi jiems reikėtų vykdyti švietimo kampanijas. Aš manau, kad galbūt Islandijos atveju reikėtų taikyti pa, su, paspartintą procedūrą dėl Balkanų. Uh, Mes tikrai labai sveikiname jūsų nuveiktą darbą, mes esame susirūpinę dėl politinio stabilumo Bosnijoje ir Hercegovinoje, dėl organizuoto nusikalstamumo ir e, korupcijos. Tikrai labai tikiuosi, kad netrukus bus pradėtos darybos su Makedonija. Taip pat aš labai e, džiaugiuosi pažanga Kipro atžvilgiu. Ši šalis labai artima mano širdžiai, aš džiaugiuosi visa pažanga. Na, bet be abejo, reikia kalbėtis ir su Turkija, reikia daryti bet visai manomą spaudimą Turkijai, kad būtų pasiekti sėkmingų dėrybų su Kipru rezultatai. Labai ačiū, ačiū už tai, kad laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Toliau žodis kitam kalbėtojui Hatsičiodžiu. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisarui Oli Ren už visą nuveiktą darbą. Aš esu Kipro atstovas ir noriu pasakyti, kad pasisakau už Turkijos įstojimą Europos Sąjungą. Turkijoje yra apie šimtas milijonų gyventojų, ši šalis yra labai svarbi Europos Sąjungai. Mes norėtumėm, kad e, Turkija greičiau įstotų Europos Sąjungą, bet kad taip įvyktų, Turkija turi įgyvendinti visus savo įsipareigomus Europos Sąjungos atžvilgių, taip pat turi išspręsti ir Kipro klausimą. Tikrai negali būti taip, kad būtų ignoruojama, jog Turkija nesilaikytų prisimtų įsipareigojimų. Norėčiau paminėti Ankaros protokolą. Turkija vis dar nesilaiko Ankaros protokolo, neįleidžia Kipro laivų ir lėktuvų į savo uostus, mes negalime su tuo taikstytis. Aš manau, kad tai yra europinė problema ir ją reikėtų išspręsti. Kol nebus išspręstas Kipro e, klausimas, kol turkų pajėgos nebus išvestos iš Kipro, Taigi, kol Turkija nevykdė savo įsipareigojimų ir garantijų, tol Kipras negalės. pritarti ES plėtrai ją stojant Turkijai. Taigi turi būti išspręstas Kipro klausimas. Komisija turi daryti viską, kas nuo jos priklauso. Ką jūs konkrečiai darote? Ką daro e, komisija, siekdama išspręsti Kipro ir Turkijos problemą? Labai ačiū. Toliau žodis teikiamas ponui Belder. Labai ačiū. E, gerbiamas komisarė, norėčiau atkreipti dėmesį į jūsų problemą, atkreipti jūsų dėmesį į vieną problemą Turkijoje. E, Turkijoje krikščionis e, susiduria su problemomis, kai jie nori įsigyti kažkokio nekilnojamo turto, uh, Turkija yra šalis kandidatė, o joje krikščionis diskriminuojami. Aš norėčiau, kad jūs kryptumėtės į Turkijos institucijas ir paragintumėte išspręsti šią problemą. E, na ir baigdamas norim padėk... palinkėti e, sėkmės tolimesnėme darbe. Ačiū ponui Bedler, jūs laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko. Ačiū pirmininkė. Gerbimas komisarė, jūs tikrai nemažai padirbėjote per pastarosius metus. Bulgarija, Rumunija įstojo į Europos Sąjungą. Na, o dabar Niderlandai susiduria su nemažomis problemomis, nes uh, E, nusikaltėliai iš Bulgarijos ir Rumunijos plūsta į mūsų šalį. Aš manau, kad reikėtų sustabdyti ES plėtrą. Mums tikrai nereikia bankrutavusių šalių, E, tokių kaip Islandija, taip pat mums nereikia ir e, islamiškų, musulmoniškų šalių Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos plėtra turėtų būti sustabdyta. Mano minėtos šalis gali išlikti ir toliau geromis Europos Sąjungos kaiminėmis, tačiau jos neturėtų tapti Europos Sąjungos valstybėmis narėmis. Bevizis režimas Bosnijai ir Albanijai turėtų siaubingą poveikį Olandijos piliečių geroviai.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 Ačiū pirmininkė. Man e, labai smagu, kad man buvo e, suteiktas žodis po to, kai pasisakė mano ką tik išrinktas kolega Medlener. Jis kalbėjo apie ES plėtrą. Aš laikausi visiškai priešingos pozicijos, negu kad anksčiau kalbėjęs kolega. Aš tikrai labai gerbiu komisaro darbą, sprendžiant plėtros problemas. Mes esame demokratai ir mes suprantame, kad kartais padaroma klaidų, kai įvyksta klaidų, mes tada bendradarbiaujame su komisija, taryba ir bandome bendromis jėgomis problemas išspręsti. Gerbiamas e, pirmininkė, atleiskite, kad galbūt ir kalbėsiu per nelik ilgai, bet mes turime siekti taikos ir saugumo mūsų kontinente, taip pat ir socialinio teisingumo. Mes galime pasiekti šimiai didesnės socialinės ir ekonominės pažangos bendradarbiaudami, o ne būdami susipriešinę. Ačiū Dievui, kad buvo, kad vyko plėtra, kad buvo Varšuvos paktas. Iš ES plėtros mes visi turėtum, turėjome naudos dėl. Dabar keletą žodžių dėl Turkijos. Matome, kad yra pažanga tarp Turkijos ir Ar e, Armenijos, Pietų Kaukaze. Aš norėčiau pasakyti, komisarė, štai, ką mes turėtumėm daryti viską, kad ta pažanga ir toliau būtų pastebima, kad ir toliau vyktų. Aš manau, kad e, su Turkija dar reikės įspręsti nemažai klausimų. Ačiū pirmininkė. Jūs sakėte, kad Turkija siekdama įstojimo Europos Sąjungą pasiekia pažangos, tačiau dėja realybė ne visą laiką yra tokia. Visiškai neseniai Turkija pažeidė Graikijos oro erdvę. Turkija nuolat provokuoja savo kaimynės. Ypač e, Egėjo jūros salose yra pažeidžiama teritorinė erdvė. Turkija turėtų laikytis savo įsipareigojimų, turėtų perimti ir nelegalius imigrantus, turėtų bendradarbiauti su ES. Aš suprantu, kad buvo pasiekt, ta pažanga Turkijos atžvilgių, kad jie atvėrė sieną su Armenija. Manau, kad Turkija iš tikrųjų stengiasi išspręsti ir problemą susijusią su kurdais. Tačiau negali būti taip, kad e, Turkija pažeidinėtų Graikijos interesus, apie tai nieko nekalbama paskutinėje pažangos ataskaitoje. Tikrai norėtumėm, kad Turkija šalis kandidatė išspręstų šias problemas, kurias minėjau. Dificulta a eserlo. Labai ačiū, sako pirmininkas. Pone Renai, ar galite, kaip galime trumpiau pasistengti atsakyti? Žinoma, kad tai būtų, būtų padaryti sunku, nes klausimai labai sudėtingi. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju parlamento nariams už tuos svarbius užduotus klausimus. Pasistengsiu atsakyti kaip galime glaušiau, kad galėčiau išklausyti daugiau jūsų pasisakymų, nes toks dialogas, man atrodo, yra labai vertingas. Dėl bendro klausimų pobūdžio norėčiau pastebėti, kad labai įdomu ir kad jūs kalbate, kad vizų liberalizavimo klausimai yra nukreipti prieš musulmonus ir kad aš tuo pat metu e, bandau islamizuoti Europą. Atskleisiu paslapti, nieko tokio aš nedarau. Vietoj to aš bandau palaikyti tokią politiką, kad būtų viskas daroma pagal tai, kaip šalis laikosi iškeltų uh, sąlygų, kurias nustatė vieningai parlamentas ir taryba. Ir būtent vertiname šalių pažangą tuo met, kai jos vykdo sąlygas, kurias nustatėme mes patys. Kita vertus, visiškai neprieštaraučiau grįžti į Suomiją, kur buvo tikrai puikiai vasara, galbūt ir dėl klimato kaitos. Tačiau dar turime nemažai padaryti plėtros srityje ir aš kol kas nenorėčiau bilieto į vieną pusę. Dėl vizų klausimo, apie ką kalbėjo ponas Lafranka, Vigeninas, Lafranka, e, Nuits ir kiti, norėčiau išdėstyti priežastis, kodėl Albanija ir Bosnija ir Hercegovina nebuvo įtrauktos į dabartinį pateiktą, Liepos mėnesį pateiktą pasiūlymą Vakarų Balkanų šalims numatyti bevizį režimą. Pa, priežastis yra paprasta, nes bevizis režimas bet kokios šalies piliečiams nėra tiesiog paprastas politinis sprendimas. Jis yra susijęs su įvairiomis sąlygomis, kurios yra gana techninio pobūdžio tačiau jos yra būtinos. Jų būtina laikytis. Šengenos zona yra bendra laisvo judėjimo, žmonių laisvo judėjimo zona iš 28 šalių šiuo metu, siekiant užtikrinti piliečių, toje zonoje gyvenančių piliečių saugumą. Ir tai labiausiai mums turi rūpėti. Reikia taikyti aukščiausius saugumo standartus, ypač prie Šengeno zonos išorinių sienų. Dėl tos priežasties, ir tai yra vienintelė priežastis, kodėl Albanija ir Bosnija ir Hercegovina Liepos mėnesį dar nebuvo pasirengusios, kad būtų įtrauktos į mūsų pasiūlymą. Mes taikome logiką, kurią išreiškė ponia Nuits. Jūs sakėte, kodėl nepadarius taip, kad jeigu šalis vykdo sąlygas, ji būtų įtraukta į pasiūlymą. Būtent tai mes ir darome. Kitaip sakant, kai tos šalis įtikins mus iš tikro, kad jos per trumpą laikotarpį galės vykdyti sąlygas, kai jos jų laikysis, tuomet mes ir pateiksime pasiūlymą. O laiko terminai turėtų būti tokie, kad tos šalis iš tikrųjų galėtų pasiekti iškeltų tiks, tikslų iki kitų metų vidurio. Vėlgi, laikantis reikalavimų, kad jos atitiks visas reikalingas sąlygas. Kokios yra Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos problemos? Tai yra biometrinių pasų įvedimas plačių mastų, institucinių pagrindų sustiprinimas kovoti su nusikaltimais ir korupcija, tos politikos gyvenimas, taip pat sienų ir migracijos valdymo sustiprinimas. Mano užduotis, tai yra mano užduotis ir Žako Barovo komisijos vicepirmininko visos komisijos užduotis įtikinti visas ES vidaus reikalų ministrus, kad šios šalis bus atlikusios namų darbus. Todėl turime būti labai budrus ir labai griežti, analizuodami ir vertindami šią šalis. Pasinčiau laišką, išdėstamas tas rytis, kur Bosnija ir Hercegovina turėtų pasistumėti į priekį tos šalies saugumo ministrui. Ir norėčiau paminėti kelis svarbius pavyzdžius. Pirmiausia, tai yra biometrinių pasų didelių mastų išdavimas. Nauja centralizuota pasų išdavimo sistema Bosnijoje ir Herskandinoje įvesta tik tai šių metų rūpyčio pradžioje, taigi po mūsų pasiūlymo pateikimo. Pasų išdavimas numatytas, jo pradžia numatyta spalio mėnesį, o palyginimui galiu pasakyti, kur Makedonijoje, Serbijoje ir Jotkalnyje jau tai vyksta. Makedonijoje jau daugiau kaip 420 tūkstančių vienintelių pasų išduota, Serbijoje daugiau ne visi 700 tūkstančių tokių pasų, Jotkalnyje daugiau negu 100 tūkstančių. Taigi matote, viskas yra susiję su tuo, kad būtų laikomasi tam tikrų techninių sąlygų ir kai tai bus vykdoma, kai tai bus, mes galėsime pateikti atitinkamas rekomendacijas, kaip ir kitų šalių Vakarų Balkanų atžvilgių. Dėl kitų klausimų labai trumpai, kad turėtume laiko dar ir toliau tęsti diskusiją. Dėl Islandijos. Galiu pasakyti, kad geriausias būdas apibūdinti Islandijos statusą, palyginti su kitomis potencialiomis kandidatėmis, yra tas, kad dėl jos gilių demokratinių tradicijų ir jos Europos ekonominės erdvės narystės ir Šengeno zonos narystės. E, tai galima pasakyti, kad vakarų Balkanus, jeigu vakarų Balkanų šalis yra maždaug pusiaukelėje to maratono stojant į Europos Sąjungą, aišku, Kroatija yra toliau pažengusi, Islandija yra jau kažkur tai pozicija tarp 305 ir 40 km, nes e, Islandija jau taiko bent jau du trešdalius ES teisino. Žinoma, mano draugai, kurie bėgioja maratoną, sako, kad tie kilometrai po 305 yra patys sunkiausi. Taigi neturime pamiršti sunkumų, kurie gali kilti Islandijai Tačiau faktas yra tas, kad Islandija yra daug daugiau nuveikusi integracijos procese negu kitos poten, kandidatės ar potencialios kandidatės. Dėl Turkijos ir Armenijos e, klausimas, kurį kėlė panas Lafranka, taip pat ir ponia Omi Roitonen ir ponia Kopa. Iš tiesų, yra tam tikrų pozityvių poslinkių ir mes per pastarosius kelis mėnesius raginame Turkiją ir Armeniją normalizuoti savo santykius, užmėgsti diplomatinius santykius ir tai turėtų pozityvų poveikį Kaukazo regiono stabilizavimui. Dėl klausimų susijusių su Turkija, apie ką kalbėjo keli parlamento nariai, pavyzdžiui, ponas Tanakomas, ponas Belderis, ponas Maldineris, ponė Rotinė Kopa. Galiu priminti, ką jūs sakėte, kad plėtra yra svarbi apskritai. Ir Turkijos stojimas taip pat yra labai svarbus. Turime būti Turkijos atžvilgių sąžiningi ir tvirti. Tai yra sąžiningi dėl to, kad mes turime laikyti savo įsipareigojimų, laikyti savo žodžio nes tai yra pagrindas mūsų reikalavimams, kad Turkija laikytųsi griežtų sąlygų, kad būtų galima pasiekti pažangos stojimo procese. Tai yra kelionė, kur kelionė yra svarbi tiek pat, kiek ir e, tikslas. Tai yra Turkijoje įvairios laisvės turi būti e, užtikrintos, tame tarpe ir e, religijos laisvė, žodžio laisvė, e, kas labai gerai padėjo diskutuojant dėl kurdų iniciatyvos. Taigi, tuomet Turkija galėtų tapti dar geresnė partnerė Europos Sąjungoje ir dvišaliuose santykiuose, ir taip pat ir sprendžiant tokias didelės problemas, kaip e, stabilizuojant Kaukazo regioną ar siekiant taikos vidurio rytuose. Kol kas e, sustosiu čia ir palauksiu kitų klausimų. Labai ačiū, komisarė. E, atsakėte labai glaustai, atsižvelgiant į klausimų sudėtingumą. Dabar turėsiu būti dar griežtesnis ir suteiksiu tik po vieną minutę kiekvienam norinčiam kalbėti. Taigi prašom, jokių žanginių pareiškimų nedaryti, užduokite vieną klausimą. Ir pirmiausia, ponia Pak. Ačiū. Ačiū komisarė už tai, kad atvykote pas mus. Deja, mums skirta labai nedaug laiko, taigi negalime aptarti visų klausimų. Negalime jų aptarti iš esmės. Norėčiau pasiteirauti, ką reiškia, kai jūs sakėte, kad e, Kroatija, su Kroatija bus galima pradėti dėrybas kitų metų viduryje. Kada konkrečiai bus atidaryti e, kažkokie tai dėrybiniai skyriai? ir kokie jie būtų dėl Makedonijos. Jūs sakėte, kad dėrybos gali, gali prasidėti um, kitais metais. Ar Graikija tam pritartų, dar juk nėra išspręsta šalies pavadinimo, Makedonijos šalies pavadinimo klausimas dėl Serbijos. Kaip Serbija bendradarbiauja su Hagos tribunolu? Ketvirtas klausimas. Kas atsitiks su Kosovu? Kosove šiuo metu jaučiama didžiulė įtampa. Vakar kalbėjome su panu Feit, jis nepasakė šio klausimu nieko. Jis kalbėjo apie tai, kad policija turėtų bendradarbiauti su EULEX misija. Ar tokiu būdu EULEX misija neviršė savo įgaliojimų? EULEX kelia neramumus Kosove. Žmonės išreiškia savo nepasitenkinimą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. La parola all'onorevole Svoboda. Ribad... Toliau ponas Svoboda, kartoju, prašau įžanginių pareiškimų nedaryti, užduoti vieną klausimą. Labai ačiū dėl vizų klausimo. Labai apgailestau dėl situacijos, tačiau suprantu jūsų argumentus, jiems pritariu. Turiu vieną klausimą dėl Kroatijos. Ar vis dar diskutuojate, dalyvaujate e, diskusijose tarp Kroatijos ir Slovenijos dėl uh, E, sienos klausimų, ar tai yra tiesiog dvišaliai, dvišalės diskusijos tarp dviejų šalių. Ačiū, ponė Svoboda. Ponė Janako. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Επίτροπος σημείωσε. Ačiū pirmininkė. Komisaras sakė, kad reikia sąžiningai ir nusekliai dėrėti su Turkija. Aš tam iš tikrųjų pritariu. Uh, Kaip galima tęsti stojimo procedūrą, jeigu Turkija nepripažįsta vienos iš ES valstybių narių - Kipro? Kas toliau bus daromas su Ankaros protokolu? Toliau ponas Taleris. Mislim, da ste ogromno opravili. Glede viz se strinjam s tistimi, ki mislijo, da je napaka komisije, da izput. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisarui už visą jo puikų darbą. Vis dėlto, ko gero, negalėčiau pritarti tiems, kurie sakė, jog įsivėlė klaida ir dėl to Albanija ir Bosnija nebuvo įtrauktos į sąrašą tų šalių, kurioms taikomas bevizis režimas. Regarding Pone komisarė, noriu pasveikinti Jūs su atliktų darbų. Na, o dėl vizų, man atrodo, mes darome klaidą. Negalime tikėtis, kad Bosnijos Hercegovinos vyriausybė įvykdės kriterijus tiesiog taip. Mes turime jiems padėti. Toje šalyje yra politikų, kurie suinteresuoti tuo, kad Bosnija negautų bevizą režimą. Turime padėti jiems. E, ekspertų lygių ir materialinių lygių atspausdinti tuos pasus. Ir dar vienas klausimas. Manau, kad ES, ypač komisija, turi būti aktyvesni, užsimdami prevencijos darbu. Vakarų Balkanuose yra šiuo metu mažų administracinių biurokratinių problemų dėl sienų. Tik Kroatija turi su Slovenija didesnę sieną, kai kurios kitos šalis. Ir aš tikiuosi, kad e, galėtumėte užsimti prevenciniu darbu, kad šios nedidelės biurokratinės problemos netaptų politinėmis problemomis ir neleisti taip atsitikti, kai jos norės stoti į Europos Sąjungą. Ačiū. Alla parola l'onorevole Kacin. Ačiū toliau, ponas Kačin. Aš pritariu jūsų teiginiui, kad nepirksite bilieto į vieną pusę. Mums jūsų reikia ne tik iki šios kadencijos pabaigos, bet ir dar penkeriems metams. Tačiau jūs sakėte, kad Vakarų Balkanų šalis yra gana stabilios. Deja, man atrodo, kad jos stabilios savo nestabilumu. Taigi reikia dėti pastangas, kad jos taptų stabilesnėmis ir vizų režimas yra būtinas tam. Kosovas yra visiškai ignoruojamas. Kokia yra galimybė Albanams iš Kosovo gauti vizas? Vienas iš būdų yra persikelti į kitas šalis, į kaimininės šalis. Daug Albanų jau persikėlė į Makedoniją prieš keletą metų ir tokiu būdu bus didelis spaudimas išduoti, gal, išduoti pasus kaiminėse šalyse. Taigi, jeigu norime stabilizuoti visą regioną, turime stabilizuoti kiekvieną šalį atskirai, o bevizis režimas visiems Kosovo žmonėms yra viena iš išankstinių sąlygų. Ir paskutinis sakinys, ponė komisarė, Bosnijoje yra daug vyriausybių, tačiau ministrai atsistatydina iš valstybinio federacinio lygio ir kyla krize. Kaip galite tikėtis, kad jie įvykdys techninės sąlygas be pagalbos, kad jų vyriausybės galėtų veiksmingai ir dirbti ir būtų gyvos? Pane Fliotr, prašom, be įžanginių komentarų, tiesiog užduokite vieną klausimą. Pone pirmininkė, tikiuosi, kad atleisite man, jeigu aš vis dėlto pasakysiu porą įžanginių žodžių, tačiau aš buvau sukrėsta, kai neišgirdau iš jūsų jokios reakcijos į tuos žodžius, kuriuos išgirdome iš vieno kolegos. Islamofobinius žodžius ir iš tikrųjų rasistinius įžeidinėjimus. Manau, kad galėjome tikėtis jūsų reakcijos, kad galėtume šio komiteto patikimumą šiek tiek išsaugoti. Komisarė, galbūt galėčiau paprašyti pakalbėti daugiau apie Turkiją. Jūs paminėjote pozityvius veiksnius, kalbėjote apie e, tikimybę kad bus pasirašytas protokolas tarp Armenijos ir Turkijos? Ar yra kokia nors strategija, kuriai, pagal kurią ES galėtų pritarti tokiam protokolui? Toliau, migracijos srautai. Situacija yra labai įtempta e, prie Graikijos ir Turkijos sienos, tai yra ir sausumos, ir jūros siena. Europos reakcija atrodo, kad darybos dėl readmisijos sutarties su Turkija nėra pakankama, ypač kalbant apie migrantus ir jų teisės. Ką jūs ketiname daryti šiuo klausimu? Ponas Van Ordenas. Ačiū pirmininkė. Dėl Kroatijos. Pagal pastarąjį metų patirtį, kokius žingsnius jūs ketinate žengti ar reikalaujate iš Kroatijos, kad nekiltų nuolatinės problemos dėl organizuoto nusikaltamumo ir Kroacijos, e, korupcijos dėl Islandijos. Ar galime tikėtis, kad Islandijos e, įstojimas į Europos Sąjungą užbaigs bendrąją žuvininkystės politiką? Honorevole Lamsdorf. Toliau ponas Lamsdorf. Komisar 2. Ačiū komisarė. Turiu du klausimus apie Turkiją. Praeisiais metais vyko diskusijos ir mes pastebėjome keletą problemų kurios labai aktualios mūsų frakcijai, bent, bent jau mūsų frakcijai. Viena iš tų problemų tai yra žiniasklaidos laisvė arba žodžio laisvė. Tikiuosi, kad šiai problemai bus skirtas dėmesys. Na, o antroji problema yra tokia. Mes tikrai džiaugiamės, kad pagerėjo Turkijos ir Armenijos santykiai. Žinome, kad tie santykiai dar yra trapus, Prieš jums atvykstant mes kalbėjome apie energijos problemas. Galbūt jūs galite paminėti ir Azerbaidžano vaidmenį Turkijos ir Armenijos santykių kontekste. Elte. Toliau ponas Poselt. Ačiū, pirmininkė. Buvo jau sakyta, kad turi nuveikti kandidatę šalis, bet ką turėtų padaryti pati Europos Sąjunga? Kalbant apie vizas, bevizis režimas turėtų būti taikomas ir Kosovui, ir Bosnijai. Jeigu tai nebūtų padaryta, o Serbijai būtų taikomas bevizis režimas, tai būtų labai destabilizuota situacija Bosnijoje ir Kosove. Kita problema - Kosovo pripažinimas. Ką jūs darote, bandydamas įtikinti kitas šalis pripažinti Kosovą, kad galėtų puikiai funkcionuoti EULEX? Uh, Trečias klausimas. Darybos su Kroatija, ką jūs darote, spręsdami blokados su Slovenija klausimą. Na ir paskutinis klausimas. Dėl regioninio bendradarbiavimo mažumų apsaugos. Ar iš tikrųjų lėšos skirtos šioms rytims ir pasiekia tas tikslinės rytis ir nenusėda Belgrade? Ačiū. Ponas Hovit. Norėčiau pasveikinti komisiją ir tikime, kad mūsų komitetas ir parlamentas apskritai padės jums siekti plėtros tikslų ir tikimės, kad jūsų nesėkmė Formulės vienas varžybose neužkirs kelio sėkmiai šioje srityje. Taigi, norėtume paklausti štai, kodėl Turkijos Iš tiesų, Turkija jautrus dalykas ir kaip jūs peržiūrite Ankaros protokolo įgyvendinimą dėl Kroatijos. Ar jūs dalyvavote dėrybose kaip tarpininkas su Slovenija, kad būtų išspręstas sienos klausimas ir kaip jūs įsivaizduojate, tą problemą galima išspręsti? Pone Haucai, jūsų pasisakymų baigiame antrą klausimų ratą ir suteiksiu žodį komisijos nariui. Ačiū už klausimus ir pradėsiu pirmiausia nuo Kroatijos. Pona Pak ir Posolt bei kiti komiteto nariai paminėjo šį klausimą, skaitant ir ponę Svobodą. Po šešių savaičių paskelbsime pažangos ataskaitą dar vis renkame paskutinius duomenis reikalingus pažangos ataskaitai paskelbti. Todėl aš pasinaudosiu savo teisę grįžti prie šios diskusijos jūsų komitete, atvyksiu pakartotinai ir tada galėsime konkrečiai aptarti šį klausimą, nes turėsiu patikimų duomenų, patikimos informacijos apie pažangą, kuri pasiekta labai svarbiose srityse. Tai yra tikrai labai rimtas dalykas ir nebejotinai dera pasakyti, kad reformos pasiekė kritinę pakopą, kritinę stadiją, jos labai rimtai įgyvendinamos ir mes turime žiūrėti, kad susitarimas, kurio komisija pasiekė su Kroatijos vyriausybė dėl šešių laivų statyklų pertvarkos būtų tinkamai įgyvendinamas. Nes šis klausimas yra kritinės svarbos. Dar vienas dalykas – tai likusių dėrybinių skyrių atidarimas. Tai yra konkurencijos klausimai ir valstybės pagalbos klausimai. Taigi pakartosiu, daugiau informacijos turėsiu per artimiausias kelias savaitės – bet tikimės, kad Kroatija pasiekė pakankamos pažangos perimdama ir įdėkdama ES teisės normas. Bet nebejotinai Kroatija, kaip ir bet kuri kita galų gale ES valstybė narė, kenčia dabar nuo pasaulinės ekonominės ir finansinės krizės, jos ūkio raida lėtėja ir tai kelia papildomų rūpeščių vyriausybei bei parlamentui. Dėl buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikos Aš jau savo įžanginėje kalboje sakiau, kad ši šalis daug dirba, kad patenkintų aštuonis kriterijus, kurias nustatėme 8 metų kovo mėnesį. Ir šalies pasirengimas pradėti dėrybas dėl stojimo priklausys būtent nuo to, kaip bus patenkinti šie aštuoni kriterijai ir įvykdytos iškeltos sąlygos. Bet vėlgi norėčiau susilaikyti nuo tolesnių komentarų. Manau, kad vėliau, po to, kai mes paskelbsime ir dėl šios šalies jos padarytos pažangos ataskaitą, galėsiu atvykti į jūsų komitetą ir dar kartą apsvarstysime šį klausimą. Ponas Svoboda klausė apie Slovenijos ir Kroatijos ginčą dėl bendros sienos ir ar aš dalyvauju kaip tarpininkas problemos sprendime. Taip, labai daug dirbau nuo sausio iki Liepos pradžios, iki vasaros atostogų. Ir pradinės pozicijos buvo labai nutolusios viena nuo kitos, mums pavyko jas suartinti. Mano galva yra pakankamai realaus pagrindo pasiekti bendram susitarimui tarp šių dviejų šalių. Konsultacijos bei techninės konsultacijos davė naudos ir dabar abiejų šalių vadovybei tai lieka žengti paskutinį žingsnį, tam reikalinga ir politinė valia. Turiu pasakyti, kad dabartinė atmosfera yra kur kas geresnė abiejų šalių santykiuose negu kad anksčiau. Ir galiu tik padrasinti abiejų šalių vadovus išspręsti sienos klausimą ir tokiu būdu bus galima tęsti dėrybas. Ponas Taleris minėjo Bosniją ir Hercegoviną. bei ES pagalba išduodant vizas. Iš tiesų mes teikiame labai rimtą Bosniai Hercegovinai techninę pagalbą, kaip ir kitoms vėja šalims. Ir turiu pasakyti, kad buvus Jugoslavijos Makedonijos Respublika tikriausiai sėkmingiausiai sugebėjo pasinaudoti ES teikiamą paramą ir noriu padėkoti daugeliu mūsų valstybių narių, kurios suteikė puikią ekspertinę pagalbą tam, kad būtų galima paspartinti vizų liberalizavimo procesą. Nes tikrai kartais reikia atlikti didžiulį techninį darbą, kuris nėra patrauklus valstybėms narėms. Ponas Kačin minėjo stabilų regiono nestabilumą. Taip, iš dalies tai tiesa, bet taip pat turiu pasakyti, per pastaruosius porą metų mes stebėjome, kaip po truputį padėtis vakarų Balkanuose stabilizuojasi ir mes tiesiog tikimės, kad šis stabilizavimo procesas tęsis toliau. Aš pritariu taip pat tam, ką jūs sakėte apie šalies valdymo problemas Bosnijoje ir Hercegovina. Tikrai, Bosnija ir Hercegovina, atsižvelgiant į jos dabartinę padėtį, nėra pasirengusi tapti ES nare, ji net nėra pasirengusi rimtai pradėti dėrybas. Nepaisant pareiškimo dėl konstitucinės reformos. Manifeste, kaip jūs žinote, yra dvi esminės sąlygos. Pirma, kad valstybė turi būti, turi veikti kaip vieninga valstybė, nepaisant to, kad ją sudaro dvi ar kelios dalis. Ir Europos Sąjungoje negali būti kitaip. Ir dar vienas dalykas, kad valstybės sąranga turi būti geresnė, kad leistų dirbti efektyviai tiek pasirengimo narystės laikotarpiu, tiek jau įstojus į Europos Sąjungą. Mano galva, kai Bosnija ir Gercegovina pereis prie padėties, kai Europos Sąjunga perims tenais daugelį stabilumą palaikančių uždavinių, tada mes galėsime rimčiau kalbėti apie konstitucinę reformą. Aš tiesiog įsivaizduoju tam tikrą evoliuciją, tam tikrą raidę, kuri yra būtina norint atlikti konstitucinę reformą ir todėl kviečiu jūs skirti uh, nuolatos dėmesį Bosnijai ir Hercegovinai. Tai yra labai svarbu ir ypač svarbu nepamiršti Bosnijos Hercegovinos šį rudenį. Aišku, viskas priklausys nuo pirmininkaujančios šalies, nes lapkričio mėnesį veiks itin svarbus posėdis, kuriame bus svarstomas perėmimas uždavinių iš OSR ir jų perleidimas Europos Sąjungai. Atsakydamas į kitą klausimą noriu pasakyti, kad mes rengiame ir paskelbsime po keletos savaičių pažangos ataskaitas apie Vakarų Balkanų šalių pasiektą pažangą žengiant Europinės integracijos keliu, todėl dabar nenorėčiau užbėgti įveikiams už akių ir teikti informaciją, nes mes turėsime rimtesnės informacijos artimiausių metų, bet dėl Turkijos galiu pasakyti štai ką. Kurdų iniciatyva parodys, ar parlamentas bei vyriausybė, Turkijos parlamentas bei vyriausybė iš tiesų bus paėgi užtikrinti uh, rimtesnį, geresnį ekonominį ir socialinį vystimasi kurdų gyvenamojo teritorijoje ir užtikrinti kurdų kalbos naudojimą. Daug kas priklausys nuo to, kokiu žingsniu šiandien imsis Turkija ir kaip bus įgyvendinamas Ankaros protokolas, nes pakol kas jo įgyvendinimas nėra patenkinamas. Man buvo užduotas klausimas ir dėl Azerbaidžano vaidmens Turkijos Armenijos santykių kontekste bei energijos saugumo kontekste. Trumpai galiu pasakyti štai ką. Regis Nagorni Karabaho, Kalnų Karabaho konfliktas nebijotinai padarė įtakos santykiams tarp Armenijos ir Azerbaidžiano, bet to santykiams ir su Turkija. Dabar jau pasistumėta į priekį ir mes galime tik pritarti tiems darbams, kurie atliekami. Ir kai tik tai Turkija ir Armenija sugebės atkurti diplomatinius santykius, atsivers naujos galimybės stabilumo procesui įsitvirtinti Pietų Kaukazo rajone. Ačiū komisijos nariui, sako pirmininkas. Atsiprašau, dar vieną klausimą. Pamiršote atsakyti, ponia komisijos nariai. Taip, buvo daug labai klausimų užduota ir aš kai kurios praleidau. Taip, mano klausimas buvo labai sudėtingas, sako ponia Pak. Pakartosiu, Ką Jūs galvojate apie ES Lex misiją Kosove? Ir ar ji kelia nepasitenkinimą Kosovo gyventojų tarpę? Ar iš tiesų ta misija nesutampa su serbų lūkesčiais? Komisijos narys, jūs turite galvoje Kosovą ar Serbiją? Aš manau, kad Kosovo ir Serbijos bendradarbiavimas, taip pat bendradarbiavimas su ESLEX misija yra labai svarbus dalykas. Tai svarbu be kita ko ir kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Be to, šis darbas yra įtrauktas į kelių gairės planą ir mes pažangos ataskaitoje apie Serbiją atskirai aptarsime šį klausimą. Taigi, pirmiausia, galiu jūsų klausimą atsakyti. Iš tiesų gerai, kad kai mes pasiūlėme Serbijai bendradarbiauti su ES Lex misija, Serbija geriau dirba su mumis, aišku, yra problemų Kosove. Ir kaip jūs žinote, Šioje srityje pirmiausiai prerogatyva priklauso tarybai. Jiems tenka pagrindinė atsakomybė, o komisija dėja neprisima šiuo atveju tiesioginės atsakomybės. Ačiū. Na ir dabar paskutinis klausimų ratas. 30 sekundžių skiriama kiekvienam kalbančiajam. Jeigu jūs nesilaikysite laiko reglamento, mes jūs nutrauksime. Ponas Landsbergį, jums žodis pirmiausiai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Vakar aš girdėjau apie EUFOR pajėgų išplėtimą ir vienas iš buvusių kolegų sakė, kad mes tam prieštarautume ir norėtume, kad plėtra vyktų laipsniškai. Todėl norime jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie plėtros proceso pakeitimą kitų procesų, apmastymų procesų apie plėtrą. O tai reikštų kelionę į niekur ponas Navro Nikolas. Ačiū, komisarė. Dėl Turkijos ir dėl Kipro problemos. Kipre, kaip ir anksčiau, taip ir dabar gyvena apie pusę milijono turkų. Ir turiu pasakyti, kad e, Kipras yra teritorija, kur visoje Europos Sąjungoje daugiausia yra kitos šalies kariuomenės. Norėčiau pasiteirauti, kaip ES gali prisidėti spręsdama mano minėtas problemas. Ponas Veigelis, Na, dėrybose nereikėtų pasitraukti nuo dėrybų stalo, nes aš suprantu, kad dėrybų procesas tebe vyksta su Turkija, bet ne viena iš šalių iki šiol nėra pareiškusi, kad ketina nutraukti dėrybas. Todėl tikiuosi, kad jūs ir toliau dirbsite kartu su ponu Karlu Biltu. Ir, kaip suprantu, jūs turite tik vieną vienintelį planą ieškoti sprendimo tarp Slovenijos ir Kroatijos. Pone komisijos nariai, kai kurios klausimus jūs atsakėte, bet dar tik labiau paskatinote mano smalsumą. Taigi, ar jūs tikitės, kad dėrybos su Islandija baigsis 2010 metais, ar tiesiog turėtume apsiginkluoti kantrybę? Ačiū. ponas Panserį. Gal aš kitą kartą pirmas užduosiu klausimą. Noriu užduoti politinio pobūdžio klausimą. Mums susidaro įspūdis, nežinau, kaip jūs komitete paprastai tokius reikalus svarstote, bet panašu, kad kai svarstote plėtros klausimus, tai jūs svarstote juos atskirai nuo Europos socialinių ekonominių reikalų, nuo stabilumo Europoje klausimų. Ir tai kelia nerima. Bijau, kad todėl tolesnių kitų valstybių integracija Europos Sąjunga nebus priimtina dabartinių valstybių narių piliečiams. Ar jūs galvojate apie tai, ponas Kamutsakis? Ačiū, pirmininkė. Uh, Mano šalis remia Turkijos europinę perspektyvą. Tuo atveju, jeigu Turkija vykdys visus savo įsipareigojimus. Tačiau kol kas Turkija tikrai dar nėra įvykdžiusi visų savo įsipareigojimų. Jeigu Turkija nesilaiko savo įsipareigojimų kitoms valstybėms narėms ir nepripažįsta tam tikros valstybės narės, Galbūt į tai reikėtų atsižvelgiant, rengiant Turkijos pažangos ataskaitą, kuri turėtų pasirodyti spalio mėnesį. Galbūt reikėtų nurodyti, kokius įsipareigojimus Turkija jau vykdė, kurių ne. No, on a uh, visa waiver in Bosnia-Herzegovina, but the implication... Pone Ludorf, ačiū. Iš tiesų jūsų požiūris į Bosniją-Hercegoviną neramina ir situacija ten neramina. Ar jūs galite įsivaizduoti protokolą su Serbija, pagal kurį Serbija nustos išdavinėjusi Bosnios Hercegovinos serbams Serbijos pasus ir kaip užtikrinti, kad Serbija nebandytų daryti žalos Bosnijos nepriklausomybei, kaip Serbija pagal tretį kelio gairių planą vertinama, ar jinai tikrai padarė viską, ką turi padaryti, ar jinai neblokuoja Bosnijos Hercegovinos pastangų saugumo srityje ir ar nekelia grėsmės saugumui. Ponas Plevris. Pone komisijos nariai. Jau buvo padaryta tam tikra pažanga Makedonijos atveju. Čia matote nuotrauką, kaip vyriausybės vadovas deda vainiką prie paminklo, kuris yra skirtas sukilimo prieš Graikiją aukoms. Kaip galima tam pritarti? Dabar dėl Turkijos. Kaip ES galima priimti šalį, kurios didžioji dalis yra iš tikrųjų Azijoje, ne Europoje. Ponas Renas kalbėjo apie mūsų įsipareigojimus Turkijos atžvilgių, tačiau mes taip pat turime įsipareigojimų ir Europos piliečių atžvilgių. Mes sakome, kad Turkija turi atitikti visas sąlygas, o stojimas, stojimo procesas turi atitikti ir Turkijos reformų procesą. Jūs atverėte naujas darybų skyrius, tačiau Turkijoje niekas nesikeičia, yra demokratijos deficitas ir mūsų piliečiai mūsų nesupranta ir mums nepritarė. Ka, kaip jūs užtikrinsite, kad Turkija atitiktų kriterijus? Ponas Kukin. Ačiū, gerbiamas komisarė, aš norėčiau padėkoti už visą jūsų nuveiktą darbą. Galbūt jūs pernelik optimistiškai vertinate situaciją kai kuriuose šalyse. Na, bet suprantu, kad optimistams e, gyventi yra lengviau. Kaip jūs manote, kaip ekonominė krizė bus susijusi su ES plėtros procesu? Ačiū. Kągi baigiame diskusijas. Dabar žodis komisariu, kad jis atsakytų į paskutinius klausimus. Labai ačiū, pirmininkė. Na, iš tikrųjų, kalbame iš esmės keliami esminiai klausimai. Visų pirma, pono Landsbergio klausimas apie plėtros alternatyvas per pastaruosius penkerius metus vyksta konsolidacija ir iš tikrųjų Europos Sąjunga nemažai padirbėjo, kad e, iki 27 valstybių narių išsiplėtusi Europos Sąjunga turėtų puikiai veikiančias institucijas. dėl mūsų dabartinių įsipareigojimų plėtros srityje. Galiu pasakyti, kad 2006 m. gruodžio mėnesį taryba, parlamentas ir komisija suderino savo poziciją dėl plėtros. Aš visiškai pritariu tai pozicijai, manau, kad mes turime laikytis nuoseklaus požiūrio. Po turėtumėm siekti savo tikslų, tai yra pietričio Europos stabilizavimo. Be abejo, turime laikytis savo dabartinių įsipareigojimų, na, o šiuo metu nereikia prisimti naujų įsipareigojimų plėtros rytyje. Nereikia išplėsti šalių kandidačių rato. Partnerystė su rytų šalimis Tai yra projektas, kuris vyksta, darbai vyksta. Įgyvendinant šį projektą svarbu mokytis iš savo patirties. Partnerystė su rytų šalimis yra labai svarbi, nes yra labai plati. Jie apima ekonominius ir žmogiškus santykius tarp ES ir rytų Europos šalių. Ką mes galime padaryti per ateinančius metus? Mes ir toliau turėtumėm plėtoti partnerystę su Ukraina ir kitomis to regiono šalimis. Ponas Mavrukolas ir ponas Komutsakus bei ponas Plevis kalbėjo apie Kipro ir Turkijos problemą. Aš manau, kad šį klausimą esu atsakęs anksčiau. Uh, Dabar te galėčiau priturti tik tiek. Rengdami Turkijos pažangos ataskaitą mes išnagrinėsime ir padarytą pažangą ir vertinsime vis dar egzistuojančius trūkumus. Bandysime parengti ataskaitą kiek įmanoma objektyviau, remdamiesi faktais. Na, o taryba ir Europos parlamentas pateiks savo išvadas atsižvelgusios į komisijos rekomendacijas. Akivaizdu, kad Turkija yra prisijėmusi įsipareigojimą įgyvendinti Ankaros protokolą. Kalbant apie Kiprą ir Turkiją, labai svarbu, jog Turkija prisidėtų prie teigiamas politinės atmosferos, spręsdama Kipro suvienimo problemą. Ponas Vaigel sakė, kad reikėtų išspręsti pasienio tarp Kroatijos ir Slovenijos klausimą. Aš noriu Jums padėkoti už padrasinimą, perduosiu tai, ką Jūs sakėte, ar tų šalių lyderiams. Na, vis dėlto manyčiau, kad būtų geriausia, jeigu tą Kroatijos ir Slovenijos problemą išspręstų pačios tos dvi šalis. Ponas Posel teravas, ar Islandija galėtų baigti savo dėrybas 2010 metais. Čia turiu pasakyti štai, ką mūsų politika yra visiškai aiški. Mums yra svarbesnė kokybė negu kad greitis. Galbūt dabar negaliu atsakyti jūsų klausimą. Kaip Islandija yra pasirengusi patenkinti stojimo Europos Sąjungos sąlygas, uh, Galėsiu pasakyti vėliau, kai parengsime savo nuomonę apie Islandiją. Ponas Van Orden ankstesnėme klausimų raunde teiravosi, ar Islandijos įstojimas Europos Sąjunga reikštų bendros žuvininkistės politikos pabaigą. Na, ne visai. Norėčiau Jums priminti, kad tiek Islandijos, tiek ir bet kurios kitos šalies kandidatės atžvilgių Islandija ar kita kandidatė šalis turi prisiderinti prie ES teisės sistemos, o ne atvirkščiai. Ta pati galiu pasakyti ir apie Turkiją, ar apie kažkokią kitokią šalį kandidatę arba potencialią šalį kandidatę. Ponas Pansieri kalbėjo apie ekonominę ir socialinę situaciją Europoje. Man ta situacija kuo puikiausiai žinoma. Laimė jau pastebimi tam tikri ekonomikos atsigavimai atsigavimo ženklai, ekonomikos atgaivinimo planas prisidėjo prie ekonominės depresijos įveikimo. Vis dėlto turiu pasakyti, kad ES plėtra nėra mūsų ekonominių bėdų priežastis. Ekonominė krizė neprasidėjo Belgrade ar kažkur kitur Balkanuose, ekonominė krizė prasidėjo Wall Street'e. šią krizę sukelia finansinis kapitalizmas, taigi nereikėtų apkaltinti plėtros nebūtomis nuodėmėmis. Buvo paminėtas ir galimas protokolas su Serbija dėl pasų išdavimo arba neišdavimo Serbijos Respublikos piliečiams. Mums tikrai yra žinoma ši problema, šis klausimas. be vizio režimo Be vizis režimas įsigalios Neturėtų kilti esminių problemų, jeigu bevizas režimas Bosnijoje ir Serbijoje galėtų maždaug tuo pat metu. Manau, kad praktikoje dėl pasų neturėtų kilti esminių problemų. Be abejo, mes šį klausimą aptarsime bendraudami su Serbijos lyderiais. Ponas Kukan kalbėjo, klaus, kalbėjo apie klausimus, minėjo kai kurios dalykus, kurios, apie kuriuos aš negalėsiu iš esmės dabar pakalbėti. Iš tikrųjų, ekonominės ir socialinės sąlygos yra neatskirti skiriama stojimo į Europos Sąjungą dėrybų dalis. Vis dėlto tai nėra ES išorės santykių dalis, tai yra vidaus politikos dalis. Šalis kandidatės turi perimti ES teisės aktus ir juos tinkamai įgyvendinti. Turime ir tuos teisės aktus, kurie turės socialinį bei ekonominį poveikį. Na ir galiausiai sureaguosiu tai, ką pasakė panas Kukarev. Aš esu komisaras atsakingas už plėtrą. Ir tai be abejo reiškia, kad aš turiu būti profesionalus optimistas. Aš toks optimistas ir išliksiu ir taip pat tikiuosi, kad su jumis ir toliau sėkmingai bendradarbiausiu. Labai ačiū komisarui už jo atsakymus, ačiū už papildomą informaciją, kurią jis pateikė. Mes vėl susitiksime trečią valandą. Prašau nepamiršti savo balsavimo kortelių. Na, o po balsavimo, kaip aš jau sakiau vakar, įvyks susitikimas su daktaru Moran. Jis pakalbės apie tai, kokia situacija šiuo metu yra Afganistane. Atleiskite, kad e, kai kam iš jūsų išjungiau mikrofoną, bet man nebuvo tiesiog kito pasirinkimo labai ribotas kalbėjimo laikas. Taigi iki susitikimo po pietų.